Good afternoon, dear colleague. Labadiena, kolegos, ponos ir ponai. Sveiki susirinkę į mūsų komiteto eilinį posėdį. Šiandien susitinkame su ponu Peteriu Žyga, kuris yra Slovakijos Respublikos ekonomikos ministras. Ačiū, kad atvykote pas mus. posėdžio pradžioje noriu pateikti šiokios tokios informacijos. Atsiprašau jūsų, bet tai yra normalus procesas. Turiu informuoti kolegas iš Europos parlamento apie kai kurios svarbius dalykus. Pirmiausia, jeigu nebus komentarų, darbo atvarkė gali būti patvirtinta be jokių pakeitimų ar bus pastabų dėl darbo atvarkės. Dėl trijų posėdžių šiandien iki rytdienos 18.30. Pastabų nėra, reiškia darbo tvarkė patvirtinta. Mano pranešimas. Pranešimai 2. Energijos ženklinimo pranešimas, kurį rengė kolega Taburano, jis gražintas į komitetui dėl to, kad vyksta neformalios trialogo darybos su taryba. Įgaliojimai reiškia, kad pranešimas patvirtinas plenarnėje sesijoje Strasbūre. E, e, Galėjome patvirtinti Strasbūre ir darybų komandai vadovos pranešėjas. Viso trialogo prezidiumas. Per, per, trilogui pirmininkaus e, komiteto pirmininkas ir mums reikės ten šešėlinių pranešėjų, taigi aš būsiu pirmininkas to trilogo ponas Tamburano bus svarbiausias darybų grupės narys kartu su šešėliniais pranešėjais. Antras klausimas - ITER biudžetas, jo biudžeto įvykdymo patvirtinimas už 2014 metus. Biudžeto kontrolės komitetas diskutuos su komisijos nariu Kanijėte apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Diskusija vyks ketvirtadienį, Liepos 14 dieną, 9 val. iš ryto. Visi įtrin nariai, kas yra svarbu, yra kviečiami ypatingai. Mes gavome ypatingą kvietimą, nes šiaip galime dalyvauti bet kokio komiteto posėdėje Europos parlamente, kur tik norime, jeigu tik norime galime nueiti ir ten dalyvauti. Šį kartą visgi biudžeto kontrolės komitetas mums atsitė ypatingą kvietimą, nes mes esame atsakinga už ITER klausimus. Taigi posėdis dar kartą įvyks 14, ketvirtadienį 9 valandą ir visi įtrė nariai kviečiami į šią diskusiją ir papildomai visi parlamento nariai yra informuoti elektroniniu paštu. Taigi, jeigu norite išgirsti, ką kalbės biudžeto kontrolės komiteto kolegos, arba jeigu norėsite patys, patys pasisakyti, tai bus, žinoma, įmanoma padaryti. Tai tiek mano informacijos. Ar turite klausimų? Ne? Tuomet trečias darbo tarkės klausimas. ES pir, pir, tarybos pirmininkaujančios valstybės e, ūkio ministro Peterio Žygos apsilankimas. Sveiki dar kartą ministrė. Tai yra pirmas mūsų posėdis po Liepos 1, jūsų pirmininkavimo pradžios. Ir jūs pas mus atvykote pačioje mūsų posėdžio pradžioje ponas Žyga yra filosofijos daktaras ir inžinierius, yra atsakingas už pramonės ir energetikos politiką, mažą ir vidutinį verslą. Turiu pasakyti, kad energetikos e, klausimai, kuriuos nagrinėsime jums prieninkaujant, tai yra energetikos veiksmingumo ženklinimo dokumentai statistiką dėl dujų ir elektros kainų, dujų tiekimo saugumo užtikrinimas. Tai yra labai svarbu. Ir jeigu baigsime šį klausimą rengti sparo mėnesį, iš karto prasidės trilogas, informacija dėl tarp vyriausybinių sustarimų ir neprivalomos priemonės tarp valstybinarių ir trečių šalių energetikos srityje. Tai yra labai svarbu, kalbant ir apie suskistintų gamtinių dujų strategiją ir e, šildymo bei vėsinimo strategiją, kas taip pat vyks e, pirmininkaujant Slovakijai. Mes numatome šiai diskusijai 90 minučių ir dabar prašau jūsų ministrė pradėti diskusiją nuo jūsų žanginės kalbos. Prašom. Labai ačiū už malonius žodžius, pana pirminkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, man didelė garbė pristatyti jums pirmojo Slovakijos prininkavimo ES taryboje programą. Po 12 metų narystės ES Slovakija džiaugiasi galimybę vadovauti ES tarybai. Mes suprantame, kokie svarbus yra puikūs santykiai su Europos parlamentu ir esame pasirengę dirbti su jumis kartu, rengiant svarbius dokumentus, kurie šiuo metu aptariami ar bus pristatomi ateityje. Šiandien norėčiau pristatyti bendrus Slovakijos pirmininkavimo prioritetus ir po to apsistoti ties svarbiausiamis temomis energijos ir konkurencingumo srityse. Tai, tai yra mano didžiausi prioritetai kaip Slovakijos Respublikos ekonomikos ministro. Mano kolegos ministrai atsakingi už telekomunikacijas, švietimą ir mokslinius tyrimus informuos jūs apie mūsų prioritetus pagal telekom ir mokslinio tyrimų darbo tvarkę šiandien ir rytoj. Slovakija įmasi pirmininkauti labai e, sudėtingais laikais, kai ES susiduria su daug įvairiausių vidaus ir išorės iššūkių. Jungtinės karalystės žmonių balsavimas mums parodė, kad piliečių pasitikėjimas ES yra smarkiai sumažėjęs. Todėl labai svarbu, kad sąjunga atgautų pasitikėjimą žmonių ir siektų tų sprendimų, kurie suteiktų Europos projektų ilgalaikę perspektyvą, todėl pirmin... Slovakija pirmininkavimo metu ketina pasiremti pozityvę patirtimi ir sieks mažinti kliūtis tarp valstybių narių. Slovakija pirmininkavimo metu norėtų dirbti pragmatiškai, mes sieksime nugalėti susiskaldimą ir daugiausia dėmesio skirsime žmonių interesams. Tam, kad pasiektume šių tikslų, mes nusprendėme laikytis keturių svarbiausių prioritetų, tai yra stiprinti Europos ekonomiką, modernizuoti ir plėsti bendrąją rinką tokiose sritise kaip energetika ir skaitmininė ekonomika, e, siekti tvarios migracijos ir vėlošio politikos ir stiprinti e, pasaulinį ES vaidmenį. Aš manau, kad veiksmingas bendradarbiavimas prisidės prie šių prioritetų įgyvendinimo. Dabar norėčiau pakalbėti apie energetikos sąjungą ir apie konkurencingumo klausimus. Energetika. Mano nuomonė, energetikos politika yra labai svarbi mūsų bendro darbo ir sustarimų sritis. Mes visi vartojame energiją kasdien, dažnai to net nesuvokdami, todėl saugus e, tinkamos kainos ir tvarus energijos tiekimas yra labai svarbus namų ūkiams ir ES pramonės konkurencingumui bei ekonomikos augimui. 2016 metai pavadinti ES energijos sąjungos rezultatų metais. Tesdami puikų Olandijos pirmininkavimo darbą ir atitinkamai pagal komisijos darbo programą mes ir toliau E, dirbsime su svaibiais pasiūlymais susijusiais su penkiomis e, energijos sąjungos dimencijomis. Sieksime stiprinti solidarumą ir pasitikėjimą, aptarsime priemonės, kaip dekarbonizuoti ekonomiką ir gerinti energijos taupimą bei konkurencingumą. Mes taip pat sieksime toliau plėtoti ir tarptautinius santykius energijos rytyje. Slovakija dalyvaus darybos e, atvirai ir sąžiningai, siekdama laikytis subalansuoto požiūrio pagal tris ES energijos politikos ramščius. Energijos sąjungos tikslams ir principams taryba pritarusi yra kelis kartus ir todėl mes džiaugiamės ir Europos parlamento nuolatinę paramą ir e, aktyvių vaidmenių ir tikimės jo tolesnio dalyvavimo šioje srityje. Turime keletą svarbių dokumentų ir komisija dar ketina paskelbti šiemet kitų dokumentų. Slovakija stengsis pasiekti kaip galima daugiau pažangos, svarstant visus šios svarbius dokumentus. Prieš pristatant konkrečius prioritetus, trump, norėčiau pastebėti, kad mes džiaugiamės, kad trialogas Birželio 15 dieną pasiekė susitarimą, politinį susitarimą, kurį patvirtino nuolatinių atstovų komitetas 16 birželio. Taip pat mūsų pirmtakų Niderlandų vardu mes norime padėkoti pranešėjai kapo ir šešėliams pranešėjams visiems dalyviams, kuris pademonstravo, kas pademonstravo puikų tarp institucinį bendradarbiavimą. Dabar norėčiau rezumuoti mūsų ketinimus dėl atskirų dokumentų taryba patvirtino bendrąjį požiūrį dėl pasiūlymo peržiūrėti teisinius pagrindus energijos veiksmingumo ženklinimo srityje 2015 metais pirmininkaujant Luxemburgui. Mes pritarėm pranešėjus suteiktiems įgaliojimams, tikris įgaliojimais ir tai leis mums pasiekti kompromisą, kas turėtų turėti verties tiek piliečiams, tiek pramoniai. Komisija patvirtino taip vadinamą dujų saugumo paketą, kuriame yra du pasiūlymai dėl dujų tiekimo saugumo ir tarp vyriausybinių sustarimų energijos srityje dar vasario mėnesį. Mes žinome, kokie yra Europos parlamento siekiai ir džiaugiamės, kad paskirti pranešėjai dviems pranešimams, kadangi energijos tiekimo saugumas yra mūsų darbo tarkės viršūnėje. Kai dėl tarp vyriausybinių sustarimų energijos srityje, Mes visi sutarėme, kad reikia užtikrinti atitikti ES teisę ir didinti skaidrumą. Tačiau tarybos diskusijos parodė skirtingas nuomonės, būtent kaip, ten, kaip tai pasiekti. Nepaisant to, Niderlandams pavyko parengti kompromisą, kuris leido patvirtinti tarybos bendrai požiūrį birželio, birželio mėnesį. Aš manau, kad šis kompromisas pagristas eksantė vertinimais dėl e, dujų tarp vyriausybinių sustarimų, kurie bus ženklus žingsnis į priekį, palyginti su dabartinė sistema. Dujų tiekimo saugumas vis dar yra problema kai kuriuose ES regionuose. Peržiūrėtas reglamentas iškelia kelis atvirus klausimus, kur dar reikia suderinti tarybos poziciją. Čia galima kalbėti apie solidarumo principo taikymą ir regioninį bendradarbiavimą taip pat e, dujų sutarčių skaidrumą. Mes lauksime konstruktyvių diskusijų su Europos parlamentu, sprendžiant šios klausimus. Mūsų tikslas yra dalyvauti, pradėti dalyvauti darybose, kaip galima greičiau. Kai energijos veiksmingumo dokumentų, kurie bus paskelbti rūdienį, tikimės surenkti pirmąjį keitimąsi nuomonės taryboje ir surenkti politikos diskusiją energijos taryboje gruodžio mėnesį. Svarbus pasiūlymų paketas dėl energijos sąjungos valdymo, atsinaujančių šaltinių ir naujo rinkos, naujos rinkos struktūros bus paskelbti mūsų pirmingavimo pabaigoje, todėl mūsų kolegoms iš Maltos, ko gero, teks organizuoti diskusiją šiais klausimais. Aš manau, kad tai yra labai svarbu taip pat ES ir jos politikos ateičiai. Nepaisant to, mes tenksime parengti kelią toms diskusijams, kaip sutartam pagal mūsų trejato programą. Niderlandų kolegos e, diskutavo apie rinkos naująją sąrangą. Taip pat mes aptarsime valdysenos klausimus rytoj e, neformaliame ministrų tarybos sustikime Bratislavoje rytoj. Ir taip pat kalbėsimės e, šią progą apie energijos kainas ir išlaidas. Ir aš dėkuoju Jums, pirmininkė, kad sutikote pasisakyti per šį sustikimą. Energijos sąjunga taip pat susijusi su geresniu bendradavimu tarp regionų ir mūsų pasauliniais partneriais. Norime aptarti, kaip stiprinti santykius su didžiausiais energijos gamintojai, o tai padės mums didinti energijos tiekimo saugumą. Mes taip pat skirsime daug dėmesio ir pietryčių Europos regionui ir energijos bendrijos šalims. Šio regiono svarba buvo pabrėžta taip pat ir per parlamento narių pastaruoju metu paskelbtą deklaraciją, kur, pagrib, kur pagrib, pabrėžima, kad reikia toliau siekti bendradarbiavimo čia. Branduolinė energija yra labai svarbi kai kuriuose valstybės narėse, todėl mums reikia ir toliau siekti užtikrinti saugų, tvarų branduolinės energijos naudojimą, kuris prisidėtų prie energijos tikėjimo saugumo ir klimato kaitos klausimų sprendimo. Vienas iš svarbiausių klausimų aptariamas branduolinėje srityje yra e, branduolinė iliustracinė programa PINK. E, Slovakija džiaugiasi komisijos komunikatu paskelbtų nesadai pink tikslas bus aptartas taip pat ir per brandolinės energijos forumoje Bratislavoje spalio pradžioje. Na, o dabar leiskite perėti prie antros srities, tai yra konkurencingumas. Mes manome, kad konkurencingumas ir naujovis yra vienas iš svarbiausių Europos darbo tvarkės augio ir darbo vietų kūrimui elementų labai svarbu, kad bendrovės galėtų naudotis geriausiamis sąlygomis, ypač kai jos nori sėkmingai konkuruoti pasaulyje. Pastarą metą krizė plieno sektorijoje ir vis garsiau skambantis balsai iš kitų pramonės ryčių rodo, kad Europa ne visada sėkmingai užtikrina geriausią reguliavimą ir verslo aplinką pramonės augimui. Todėl turime savo pastangą sustiprinti, kad apsaugotume Europos pramonę. Mes e, tikime, kad e, pramonė turi svaidinti svarbu vaidmenį mūsų ekonomikoje, nes tai yra ir didžiausias darbo vietų kuriejas. Be to, mes sieksime politinių tikslų, kurios nustatė Europos komisija, kad 20 e, procentų BVP Europoje sukurtų būtent pramonę. Kad tai pasiektume, mes dėmesio skirsime trims konkrečioms rytims. Pirmiausia, Europos pramonės modernizavimas. Skaitmeninės pramonės transformavimas, ypač MVI sektorėje, atsilieka nuo mūsų pasaulinių konkurentų. Mūsų prioritetas, prioritetas yra remti veiksmingų priemonių šioje srityje gyvendinimas. Mes kartu su Europos komisija sieksime koordinuoti nacionalinės regioninės iniciatyvas, suskaitmeninant pramonę. Mes manome, kad šios pastangos gali duoti daug sinergijos ir palengvinti pramonės modernizavimo procesą. Kad tai tam padėtume, turime užtikrinti, kad darbo jėga turėtų tinkamus įgūdžius. Mūsų siekis yra e, spręsti skaitmeninių įgūdžių trūkumo problemą ES skatinant pramoną, dirbti su švietimo įmonėmis, įstaigomis ir e, vadovauti įgūdžių iniciatyvos e, klausimų sprendimui. Bet to mes norėtume kalbėti ir apie pramonės modernizavimą per neformalų ministrų sutikimą, e, ministrų atsakingų už konkurencingumą kitą savaitę Bratislavoje. Antras rytis bus konkurencingumo integravimas kad spręstume konkurencingumo iššūkius Europos komisija, remiam Europos tarybos konkurencingumo integravimą siekia įdėkti į visas politikos rytis. Tai reiškia, kad bet, bet kuris politikos pasiūlymas neturėtų trukdyti ES verslo konkurencingumą, konkurencingumui ir jis turėtų būti tinkamai analizuojamas. Kelios pirmininkavusios šalis plėtojo integracijos klausimus taryboje, mes norėtume pasiremti jų pasiekimais. Slovakija ketina plėtoti šią darbotvarkę, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekta rezultatų Europos bendrovėmis. Mes ketiname paspartinti politikos darbotvarkę srityse, kurios svarbos konkurencingumui, tai yra be energijos sąjungos, kurią minėjau, bendrosios rinkos, skaitminės bendros rinkos, rinkos ir geresnio reguliavimo darbo atvarkę. Be to norėtume pradėti kai kurias sektorinės diskusijas konkurencingumo taryboje. Kur, e, tos diskusijos gali būti labai įvairios. E, pirmiausia, norėčiau pabrėžti plieno sektorių. Šis sektorius susiduria su didžiuliais iššūkiais, pavyzdžiui, prekybos politikos ar klimato kaitos politikos e, srityje. Mūsų nuomonė tai bus, būtų paikus pavyzdys, kaip analizuoti integravimo požiūrį per konkretų sektorių. Na ir pagaliau mes e, norime kreipti dėmesį į daug energijos naudojančią pramonę. Aš minėjau plieno sektorių, bet mes dėmesio skirsime ir kitoms sritims, pavyzdžiui, energijos kainos ir išlaidos. Todėl e, neformalus energijos ministrų sustikimas bus E, skirtas šiai temai. Kaip jau minėjau, jis vyks rytoj ir poryt Bratislavoje. Dabar noriu detaliau paaiškinti, ką turime galvoje, kalbėdami apie tai, ką norime pasiekti tose sritise, kurios yra susijusios su konkurencingumu, tai yra MVI ir geresnio reglamentavimo sritise. Dėl MVI norėčiau pabrėžti, kad tam, kad konkurencingumo darbo tvarkė būtų sėkminga, jos poveikis MVI yra ypač svarbus geresnių sąlygų MVI kūrimas yra integruota Slovakijos pirmininkavimo prioritetų dalis. Pagal dabartinės politikos kontekstą e, bendros rinkos ir skaitinės bendros rinkos strategijos yra kelios iniciatyvos e, numatytos, kaip pagerinti MVI situaciją. Mes ir toliau sieksime kalbėti apie MVI poreikius, būtent tokios rytise kaip e, prieiga prie finansavimo, palengvinta prieiga, prieigas patekimas į rinką, geresnis reguliavimas ir įgūdžiai. Be to mes norėtume surenkti ir metinį renginį skirtą MVI darbo tvarkiai. Tokia MVI asamblėja vyks Bratislavoje spalio mėnesį. Mes manome, kad tai bus solidus pagrindas tolesnėms diskusijoms kitomis svarbiamis su MVI susijęs temomis. Kai dėl geresnio reguliavimo darbo tvarkės, Geresnis reguliavimas, e, leidžiantis tiekti daugiau naujovių, yra didžiulis Slovakijos prioritetas, būtina mūsų ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. E, daugiau dėmesio skirti Europos reguliavimo kokybei, kuris atitik, turėtų atitikti savo tikslą ir nesukeltų papildomos naštos verslui ir būtų pasiektas minimaliomis išlaidomis. Mes taip padėsime pastangas įgyvendinant geresnio reguliavimo paketą padarytume pernai. Ir čia žinome, kad e, reikia pastebėti, kad yra klausimų dar dėl tarp institucinių sustarimų ir geresnės teisėkuros. Pone pirinkė, gerbėjai parlamento nariai. Slovakijos Respublika ir mano kolegos yra pasirengę dėti visas pastangas, kad pasiektume pozityvių apčiuopiamų rezultatų ES energijos politikos ir konkurencingumo politikos rytise, taip pat ir kitose srityse, kur reikia siekti pažangos. Mes darybos e, elgsimės kaip sąžininkas brokeris ir aš lauksiu mūsų bendro darbo visų ES piliečių. Na, labai ačiū už tai, kad už jūsų paramą mūsų prioritetams. Aš išklausysiu dabar jūsų nuomonę dėl Slovakijos pirmininkavimo programos. Ačiū uždėmesį. Much, minister. Labai ačiū, gerbiamas ministrė. Dėkui už jūsų pristatymą, dėkui už pasiūlymus. Dėkui, kad pristatėte tai, ką ketinate dirbti artimiausius pusę metų. Mes žinoma, bendarbiausime su pirmoji kažkokia Slovakija. Taip pat Dėkoju ir už parengiamosius darbus, juk buvome ne kartą prieš tai susitikę su jūsų vyriausybės atstovais. Tiek aš, tiek mano kolegos asmeniškai e, dirbome, taip pat ir kitų komitetų pirmininkai asmeniškai bendravo. Tad labai ačiū Jums už visą tai. Dabar pereikime prie politinių frakcijų atstovų pasisakymų. Saldemokratų vardu, ponė Verner, prašau. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, bin ich schon dran. Dėkoju. Ačiū už nuostabų pristatymą, kad parodėte, kad esate pasirengę su mumis artimai bendradarbiauti ir tai ypatingai svarbu šiais laikais, kai Europos piliečiai ir pilietės reikalauja įvairių sprendimų. Ir noriu dabar pereiti prie savo pirmojo e, punkto, kuris mane domina energetikos srityje. E, jūs e, kalbate apie trišalės darybas dėl energetinių prietaisų ženklinimo. Ir komitete ir praėjusią savaitę Strasbūrę mes aptarėme tai ir mes norime kiek įmanoma greitesnio sprendimo taip, kad vartotojai galėtų kiek įmanoma greičiau e, pereiti prie naujų etikečių. Ką aš girdėjau taryboje, kad e, jūsų požiūris yra šiek tiek švelnesnis, e, jūs norėtumėte ilgesnio laikotarpio ir mums atrodo, kad ilgesnis laikotarpis nėra labai gerai. Norėtume išgirsti, kaip jūs tai vertinote ir kaip jūs įsivaizduojate tas trišalės dėrybas ir kokie galimi kompromisai. Kita mano tema Man atrodo labai gerai, jog jūs, turite, jūs pakalbėjote apie 20 procentų tikslą. Tai tikslas, kurį buvo išsikėlus ir ankstesnė komisijos e, sudėtis ir tai svarbi tema, nes Europoje 20 e, procentų tikslas e, mūsų darbo tvarkėje vis dar egzistuoja. Svarbu, kad E, tai būtų ne tik horizontalus požiūris, mes turime nustatyti įvairias pramonės šakas ir turėtume išaiškinti, kokios e, politinės paramos šitom pramonės šakom reikia. Tad e, koks yra jūsų vertinimas? Jūs kalbėjote apie konkurencingumą, tačiau galbūt turite, e, gal įsivaizduojate, kad galima būtų e, pritaikyti ne tik horizontalų požiūrį, bet taip pat ir leistis vertikalų įvertinimą, įvertinti kiekvieną atskirą pramonės šaką. Žinome, kad yra parengta, galbūt būtų parengta kokia nors rezoliucija, kad būtų labai aišku, ką planuojate daryti. Taip pat norime pakalbėti apie Kinijos Um, e, rinkos ekonomikos statuso suteikimą Kinijai. E, žinome, kad Slovakija dabar dirba e, ne, nema, nemažai plėmonės, plėno pramonės darbuotojų. Ir kaip Jūs įsivaizduojate, ar yra galimybė padaryti didesnę įtaką šioje diskusijoje dėl rinkos e, ekonomikos statuso Kinijai ir kaip Jūs įsivaizduojate galėtų būti tolesnės dėrybos, galėtų vykti, kad mes galėtume Europoje išlaikyti savo darbo vietas plėno sektorėje. Ačiū. Dėkuoju. E. Dėkuoju toliau apie pavardu, pana Zaborska. Labai ačiū. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Gerbiamasis ministrė. Aš taip pat esu Slovakija ir man įtin malonu Jūs matyti mūsų posėdėje. Pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau pirmiausia Jums padėkoti už tai, kad pristatėte Slovakijos darbo programą. Paminėjote svarbės rytis. Tikrai visi tie klausimai yra labai aktualūs, taip pat ir mūsų komitetui, mes taip pat juos svarstome. Ir norėčiau užduoti Jums du klausimus, ponė ministrė. Aš esu viena šešėlinių pranešėjų. Žiedinės ekonomikos klausimų. Ir kyla klausimas, kokia yra Slovakijos pozicija čia. Kaip ir mėgauti Slovakija vertina žiedinę ekonomiką. Toliau, kitas klausimas. Slovakijos vyriausybė yra patvirtinusi darbo programą. Ir tame dokumente yra padaryta nuoroda į daromą nuorodą į pinigų sąjungą bei rinkos klausimus. Ir Slovakija palaiko pinigų rinkos kūrimą ir fiskalinės sąjungos kūrimą. Gal galite patikslinti, ką Slovakija ketina nuveikti šioje srityje, kad būtų susijęti glaučiau valstybių narių biudžetai? Ačiū. Dėkoju. Ponas Tošinovski. EKR vardu, prašau. Ačiū, ponė. Dėkoju, pirmininkė. Aš pasinaudosiu tą progą, kad čekų ir slovakų kalbos yra labai artimos. Ir aš e, pritariu kolegai, kad man didžiulė labai, kad labai didelė garbė tai, jog jūs iš karto e, perėmė pirmininkavimą, atėjote į mūsų komitetą. Šis komitetas yra labai svarbus ir mes kalbame apie visos ES e, pramonę ir ekonomiką. Aš labai uh, atidžiai perskaičiau Slovakijos pirmininkavimo programą. Tai, ką Jūs minėjote, tai yra pragmatiškumas ekonomikoje, yra labai svarbus aspektas. Mes visi žinome, kokiais sunkiais laikais mes gyvename, ne tik Brexitą. Brexito laikotarpį išgyvename, tačiau taip pat ir mūsų um, santykiai su JAV yra sudėtingi. Uh, ir e, dėl e, rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai. E, taip pat tai sudėtinga tema. Taip pat jūs minėjote energetikos sąjungą ir dujų tiekimo saugumą. Pirmasis klausimas yra susijęs su štai kuo. Žinome, jog Slovakija turi didelę patirtį. Jūs esate tranzitinė valstybė ir e, jūs esate e, netoli, jūs esate Rusijos e, rinkos tranzitas ir turite ryšių su Ukraina. Dėl suskistintų dujų dabar ES teiks kovoti dėl suskistintų dujų tiekimo. Man atrodo, kad šitas klausimas yra labai didelis prioritetas. Jūs taip pat minėjote Europos pramonės modernizavimo klausimą. Dabar viskas yra smarkiai skaitmenizuojama ir ankstesni kolegos liktais lyg ir užsiminė apie tai. Taip pat minėjote rinkos ekonomikos statuso suteikimą Kinijoje. Pirmininkaujant Slovakijai reikės spręsti šitą klausimą. Visi žinome, kad ta pozicija nėra labai paprasta ir norėtume sužinoti, kaip jūs pirmininkaujančiai valstybė spręsti šitą klausimą. Jis bus labai sudėtingas ir nebus e, vienareikšmio atsakymo. Šitas procesas nebus paprastas. Metų pabaigoje mes turbūt visi tai patirsime. Dar kartą noriu padėkoti Jums už e, pristatymą ir tikrai labai vertinu Jūsų surinktą patirtį. E, šiais laikais, ji visiems yra labai svarbi. Manau, kad e, tai gali parodyti jums kryptį ateityje. Mūsų visos frakcijos vardu noriu padėkoti jums ir noriu palinkėti pasiekti viską, ką siekite. Pusmetis yra trumpas laikotarpis ir šis antras pusmetis visada sutrumpėja dėl atostogų. Tad noriu pasiūlyti Jums visokiojopą pagalbą iš mūsų pusės. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Kalas, prašau. Ačiū, labai ačiū už pristatymą. Minėjote du Slovakijos pirmininko e, prioritetus - tai skaitminė ekonomika ir taip pat energetika. Ir man kyla klausimas dėl šių temų sąsajų. Pavyzdžiui, kalbam apie skaitmeninę rinką. Taip pat, žinoma, reikia nepamiršti, kad ir skaitmeninės priemonės naudojamos taip pat ir energetikos sektoriuje. Tad klausimas yra, kaip jūs į tai žiūrite. Kitas klausimas. Taip pat siejasi tuo, ką jūs e, minėjote apie energetiką. Kalbėjote, kad jie kalbėjote apie energetikos kainas ir kaštus. Kągi tai reiškia? Ar tai reiškia, kad ketinate siūlyti kainų reguliavimą, Kągi reiškia šis jūsų nu- nusteikimas imtis šio klausimo? Dėkui. Labai ačiū. Toliau. Pane Lopes Bermeho. Guja vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju ir jums, ponė ministrė, už pristatymą. Norėčiau skirtytis dviems abės klausimas, kurie yra labai svarbus pramoniai. Čia kalbu apie laisvos prekybos sustarimus bei apie Junkerio planą. Yra nutekintos informacijos apie TTIP ir CETA ir ta informacija na, patvirtina tai, ką žinojame, kad komisija nori su šiais sustarimais tam, kad galėtų paremti naftos ir skalūnų dujų pramonę. Ir mes čia kalbame apie tokią, tokias pramonės formas, kuris yra itin žalingos aplinkai tiek per smėlių užterštumą, tiek per dujų užterštumą. Ir na, taip pat matome, kad Europos Sąjungoje bus įvesta arbitražo nauja sistema. Tokios, tokios sistemos, kokios dabar nėra, atsiras. Dėl to kyla nugastavimų, kad matome, jog Europos Sąjunga skatina tokį, tokią netinkamą požiūrį į energetiką vietoj, vietoj to, kad perėtų prie atsinaučių išteklių. nes ir toliau raginama naud... E, gaminti energiją iš iškastinio kūro šaltinių. Tai vienas svarbus dalykas. Kitas svarbus dalykas - reikia ginti tą faktą, kad kitos valstybės žmonės patys turi priimti sprendimus dėl savo energetikos klausimų. Tad manau, kad reikia atsiklausti europiečių nuomonės apie šios sutarimus. Kitas klausimas - kaip suderinti paramą iškastiniam kūrui, kuri taip numatoma, su kitais principais, kuriuos mes priėmėme ir patvirtiname per, dėl klimato e, klausimų per COP paskutinį sustikimą. Aišku, dar yra kitų klausimų problemiškų aplinkosaugos srityje, darbo teisės srityje. Tačiau labai svarbu, kad visus kad priima tokius sprendimus, na, negalime, tarkime, pritarti santykių su Kinija liberalizavimui. Nes žinome, kad jų strategija tai yra dempingo, tik socialinio, tik aplinkosauginio dempingo strategija. Paskutinis dalykas dėl Junkerio plano. Matome, kad nepasito didelių užmojų, planas ne, neįgyvendinamas. Tai tik matome plano silpnybės, silpnybės tik didėja, stiprių pusių jis neturi, nes per daug atsivilgiamai tam tikrus aspektus, kurie yra kengsmingi. Pavyzdžiui, yra remiami spekuliantai užuot e, palaikius realius gamintojus ir realią Europos ekonomiką. Ir matome, kad trūksta investicijų Europoje ir reikia pas, numatyti daugiau lėšų valstybėms, kad jos galėtų modernizuoti savo pramonę. Tačiau nenorime, kad tie pinigai būtų išleisti tik bankams, bankų garantijoms ir spekulacijai. Ačiū. Dėkuoju, ponio, už jūsų pastą. Toliau EFDD vardu. Tamburano, prašau. Ačiū, laba diena, ponio ministrė. Norėčiau paremti tos klausimus, kurias kėlė kolegos, ypač kalbant apie TTIP, apie Brexit, taip pat apie rinkos ekonomikos statuso teikimą Kinijai. taip pat ir energetikos politika. Energetikos importas iš JAV, šalies, kurios e, veiksmai visiškai prieštarauja Europos principams, kuris įprisėmė kovos klimato kaita. Jau kalbėjo kolegos, paminėjo, kad kai kuriams frakcinėms e, šie klausimai labai rūpi mus labai neramina tai, kas vyksta darybose dėl visos prekybos. Netaip seniai vyko posėdis dėl tai, taip, taip pat buvo išplatinta informacija dėl energetinio efektyvumo vertinimo, e, tai yra žymėjimo. Ir norėčiau sužinoti jūsų informaciją, apie, jūsų požiūrį į tą visą informaciją. Nes jeigu kalbama apie teisės aktų suderinimo šis rytyje, tai kyla tikrai daug nerimo, nes matome, kad na, vis tik kyla tam tikrų problemų. Ir šias procedūras, e, procedūras turi dirbti Europos Sąjungos institucijos, tai yra komisija, taryba, parlamentas, taip pat iš paštos valstybės narės. Procedūros tai tikrai labai ilgos ir sudėtingos. Ir na, būna, kad tai sunku parengti kokią nors vieną ar kitą teisinę aktą. Pavyzdžiui, yra dabar siūlomas kitas dalykas, tai yra suderinti vieną bendrą energetikos efektyvumo žymėjimą, kuris galiotų ir JAV ir Europos Sąjungoje. Ir mane baimina tai, kad e, tai bus padaryta taip, kad nebus atspindėtas e, parlamentų narių ir rinkėjų požiūris. Tokią informaciją gavome iš tos nutaikytos medžiagos. Ir būtų labai įdomu žinoti jūsų poziciją šiuo klausimu. Dėkui. Labai ačiū. Pone ministrė, štai pirmieji klausimai užduoti. Klausimus iškėlė frakcijų koordinatoriai, prašyčiau jūsų atsakyti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone Werner, e, jūs uždavėte pirmą klausimą, už kurį aš labai dėkoju. Aš e, atsakysiu ne tik jūsų klausimą, bet ir visus kitus slovakiškai, jeigu leiste, nes čia yra daug kalbų ir aš noriu kalbėti slovakiškai. Dėkui. Taip pat e, jūs paklausėte. Taigi buvo iškeltas klausimas apie itin žymėjimą, O kitas klausimas buvo apie 20 procentų tikslą pramoniai. Taip pat buvo dar klausimas, kur žinote ne jūsų, kažkas kitas, dėl rinkos ekonomikos statusų suteikimo Kinijai. Taip, jei leisite, pradėsiu nuo ženklinimo. Na, mes manome, kad šis pasiūlymas turėtų padėti paprastinti E, tą sistemą ir padėti lengviau įvertinti energetinį efektyvumą, vairių pėtsų energetinį efektyvumą. Ir mes sieksime konstruktyviai dėrėti su parlamentu, kad būtų galima pasiekti politinį sustarimą, kuo greičiau. Tikimės, kad tai pavyks padaryti. Taip pat tikimės, kad pavyks užtikrinti pasitikėjimą tarp tarybos ir parlamento, kad pavyks sukurti draugišką darbo atmosferą ir taip pat bus lengviau dirbti ties kitais energetinės sąjungos pasiūlymais. Taryba greitai patvirtino bendrąjį požiūrį, praėjusiu metu lapkričio 26 dieną tai buvo padaryta. Tai yra geras pagrindas, kuriuo mes galima toliau diskutuoti, toliau vykdyti trilogus ir mes labai džiaugiamės ir labai dėkojame už parlamento darbą, dėkojame ponui Tamburano pranešėjai pat džiaugiamės patvirtintą nuomonę. Visi sustarimai, žinoma, bus daromi siekiant konsensuso, siekiant rasti kompromisus. Pirmininkaujantį Slovakiją, kiek įmanoma, stengsis būtent tai užtikrinti, kuo geriau šią užduotį įgyvendinti. Sėksime atsivilgti į vairų poveikį, įvairius aktualius klausimus ir Žinoma, vertinsime poveikį pramoniai tiek ženklinimo srityje. O dabar dėl minėtojo 10 procentų tikslo, kad 10 procentų BVP turi būti sukūrima pramonėje. Na. Mūsų šalis yra viena iš tų, kurioje e, pramonės dardesnė BVP dalį. Pas mus pramonės daro 27 procentus BVP. Ir manau, kad tiek komisijos, tiek tarybos siekis didinti pramonės dalį BVP yra teisingas žingsnis. Ypač tai svarbu yra krizių metu, nes būtent tokiu metu pramonė ir pramonės kurtas darbo vietos padeda užtikrinti tvarumą ir padeda užtikrinti ekonomikos augimą atskirose šalyse. Tad iš mūsų perspektyvos mes kiek įmanoma remsime visus pasiūlymus, kuriuos pateiks komisija arba galbūt parlamentas. Remsime visus pasiūlymus, kurie turėtų padėti padidinti pramonės dalį BVP. Toliau, dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai. Ne vienas parlamento narys kėlė šį klausimą. Ponas Tašinovski, berods pirmas iškėlė. Taip pat kit, kiti kolegos, ponas Tamburano, taip pat kėlė šį klausimą. Taigi, dėl šio konkretaus klausimo. Rinkos ekonomikos statuso suteikimas Kinijai. Labai atidžiai nagrinėsime šį klausimą, tačiau analizuosime, suprantame, kad daug dėmesio tam skiriama. Esame viena iš tų šalių, kurios tokio status teikimo atveju patirtų pavojų. Mums kiltų grėsmė mūsų šaliai. Žinoma, įvairiais formatais bus galima apie tai kalbėti. E, tai bus kalbama taip pat ir rytrio taryboje, taip pat lapšį mėnesį bus apie tai kalbama. Ir Reikia nepamiršti, kad gruodžio mėnesį bus priimami sprendimai ir, žinoma, sieksime, kiek galima daugiau padaryti pažangos. Žinoma, sieksime, kiek tik manoma, pakankamai apginti Europos pramonę. Tai vienas iš tų klausimų, kurie bus svarstami pačiu aukščiausiu lygiu valstybių vadovų lygių. Tai buvo kalbama apie paskutinį tarybos posėdį ir kiek žinau, dėl šio klausimo, būtent dėl Kinijos ekonomikos statuso, rinkos ekonomikos statuso tikrai bus priimtas aukščiausių lygių ir turbūt tai bus padarytas spalio mėnesį. kaip jau sakiau, mes bandysime matyti tokią priemonę, kuri kuo geriau apsaugotų Europos pramonę. Pone Zaborska. Labai ačiū už jūsų užduotą klausimą. Dėl žiedinės ekonomikos. Na. Galbūt ne Maikėtų šį klausimą užduoti, galbūt reikėtų aplinkos ministrui šį klausimą užduoti. Kita vertus, aš taip pat esu buvęs aplinkos ministru, tad pabandysiu atsakyti. Manau, kad visos priemonės, kurios yra numatytos šiandien ekonomikos pakete, turėtų padėti tiems sektoriams, pramonės šakoms. Pramonės šakoms, kurios dabar bando išsilaikyti pasaulinėje ekonomikoje, išlaikyti savo, savo vietą, savo pozicijas. Taip pat manome, kad taršos leidimų sistema taip pat turėtų padėti pasiekti kovos klimato kaita tikslų. Artimiausiu metu vyks Bratislavo neformalus tarybos posėdis, ten dalyvaus ir energetikos, ir aplinkos apsaugos ministrai. Bus platesnės sudėties tarybos posėdis ir svarstysime vis klausimus, skaitant ir energetikos kainas, taip pat ir žiedinę ekonomiką. Manome, kad čia klausimai yra labai svarbus. Tad e, šias klausimus labai kruopšinalizuosime mums pirmininkaujant. Toliau kitas klausimas. Kalbėti apie biudžetų e, sąsajų klausimą. Na, šiuo metu negaliu iš klausimą atsakyti, taip turėtų atsakyti finansų ministras. Jeigu jūs ne prieš, aš šį klausimą perduosiu finansų ministrui. Ir paskui mūsų kolegos iš nuotinės atstovybės jums perduos atsakymą. Toliau. Pono Tašinovskį klausimai. Labai ačiū Jums užsakytą palaikymą. Jūs klausite apie dujas, bei apie dujų tiekimo koridorių, sąsajas ir, ir jungimus jų. Taip pat keltė kitų klausimų susijusių su energetika. Na, norėčiau pasakyti, kad solidarumas energetikos krizės metu yra itin svarbus dalykas, turbūt vienas svarbiausių principų. Būtent tai yra tas principas, kuris turėtų mums padėti sustvarkyti su tiekimo trūkumais ar tiekimo problemomis. Jūs šalyje, bet tas, tas buvo devintaisiais metais, Slovakija beje buvo dujų krizė tuo metu. Pirmą kartą per 40 metų buvo dujų tiekimo sutrikimai na, visoje, visoje Europoje buvo dujų tiekimo sutrikimai tuo metu ir mes turbūt vieni, vieni pirmųjų pajutome tai, susidūrime su šia problema. Ir tada solidarumas suvaidino esminį vaidmenį. Tuomet pirmą kartą pavyko užtikrinti atvirkštinį dujų tiekimą, atvirkštinį srautą, tai buvo toks sprendimas, kuris dar niekada iki šiol nebuvo pritaikytas. Tad solidarumas tikrai labai svarbus dalykas ir šie mechanizmai taip pat atsižvelgia ir atskirų rinkų ypatybės, taip pat, aišku, svarbus yra, yra kompensacijų klausimas. Visai neseniai prieš šį posėdį, kaip tik kalbėjau su ponu pirmininku, buvau susitikęs ir kalbėjome apie dujų tiekimo darbuotojais klausimus. Ir kaip tik kalbėjome apie solidarumą. Toliau regioninis bendrabiavimas. Aš raginu užtikrinti didesnį lankstumą, nustatant regionus, taip pat rengiant šalies veiksmų planus bei nenumatytų atvejų planus. Regioniškumas neturėtų tapti tokiu prievartiniu mechanizmu, tačiau turėtų paskatinti ieškoti kitų galimybių. Taryboje tikimės protrukio, proveržio šioje srityje. tikimės, kad pavyks tarybai pasiekti bendrą požiūrį ir padėti darybą su parlamentu bei tas darybas užbaigti dar mums pirmininkaujant. O dėl regioninio bendradarbiavimo, tai norėčiau pavyzdžių pasidalinti. Kalbant apie regionus, Slovakija, tai reikėtų tokių šalių kaip Vokietija, Lenkija, Čekija. Ir, na, mes esam sudadami į tą patį regioną, tą pačią genų grupę. Ir pasakytina, kad kelios jau anksčiau busis krizės jau parodė to bendradarbiavimo svarbą. Tačiau taip pat, pavyzdžiui, reikėtų iš regiono taip pat įtraukti į Austriją. Nes taigi Austrija yra visai, visai šalia ir taip pat įtraukus Austriją padėtų dar labiau išplėsti tiekimo galimybės. Ir būtų taip pat padėtų plėtoti ir geriau išnaudoti vamzdynų pajėgumus Europoje. Ir tai taip pat duotų daugiau lankstumo. Tad mes norime lankščiau žiūrėti regionus, lankščiau juos sudarinėti. Sieksime, kiek įmanom, labiau to užtikrinti. Ir taip pat sieksime mums pirmininkaujant šį klausimą užbaigti. Toliau, rinkos ekonomikos statusas Kinijai, apie tai jau kalbėjau. Taip, atsakymai poniai Kalas ir jos. Atsakymai jos klausimus. Klausėte apie energetikos sąjungą. ir taip pat kalbėjote apie sąsijas tarp energetikos klausimus, kad meninės rinkos klausimų. Taip pat keliant klausimą dėl energetikos kainų. Mes manome, kad energetikos sąjunga yra galimybė sukurti sinergijas tarp tų įvairių sričių, kad ir koks tas sritis būtų, tai ir klimato politika, ir energetikos politika, ir taip pat skaitmeninės sritis, skaitmeninė politika. politika nes norim pasiekti tikslų visose šiose sritise, na, reikia užtikrinti efektyvumą, reikia nepamiršti konkurencingumo klausimo, o dėl energetikos kainų. Kaip jau minėjau, poryt vyks neformalus posėdis Bratislavoje, ministrų posėdis. Ir e, vienas iš klausimų bus kaip tik energetikos kaina taip pat prieinamumo klausimas. Taigi išsamei svarstysime šį klausimą per mūsų pirmininkavimą. Taip pat svarstysime ir aplinkos saugos bei klimato kaitos klausimus ir sieksime numatyti tam tikras išnes sąlygas, kurias leistų greičiau įdėti link anglies atsisakymo ekonomikoje. Potom bola otázka od pani poslankyne. Taip pat buvo užduotas kitas klausimas, pana Tarneho jį uždavė. Dėl TTIP sutarties, transatlantinio prekybos ir investicijų sustarimo, ir buvo paklausta, uh, ar mes e, Slovakija būsime už tai, jog e, piliečiai turėtų spręsti dėl energetinio e, paketo, ar tai turi būti nacionalinė politikos dalis, nacionalinės politikos dalis per tėtip darybas. Ir E, turime pasakyti, kad rezultatas tikrai nesusilpnina ES taisyklių, jos konkurencingumo. Turėtume išnaudoti kiek įmanoma efektyviau visas turimas mūsų galimybės, būdami vienoje rinkoje. Turime išanalizuoti ES apribojimus ir galimybės. Dėrėdamiesi neturėtume niekur skubėti. Manau, kad darybinė komanda turi daug galimybių užtikrinti, jog dėrybos tarp ES ir jungtinių valstijų būtų išsamios ir kad būtų daug kas išnagrinėta prieš baigiant tokias dėrybas. Dėl antrojo jūsų klausimo antrosios jos, jo dalies, ar piliečiai turėtų spręsti dėl energetikos prioritetų. Manau, kad yra gerai, jog atskiros valstybės narės galėtų priimti sprendimus dėl e, įvairių energijos šaltinių naudojimo. Kiekvienoje, kiekvienoje šalyje situacija yra specifinė, e, priklauso nuo konkrečių sąlygų. Yra e, tokių šalių, kurioms yra puikios sąlygos saulės ir vėjo energijai. Tačiau yra tokių šalių, kurios e, labai remiasi atominę energetiką. Ir svarbu, kad dabar kiekviena šalis pasirinktų pati savo sprendimą, kokius energijos šaltinius e, ji derins. Dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai. Jūs minėjote savo klausime darbo jėgą. Tad konkrečiau tariant, ką aš sakiau dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo, Kinijai. Mes paremsime visus bendrai priimtus sprendimus ir užtikrinsime, kad Europos įmonės ir apskritai Europos rinka neprarastų konkurencingumo. Ir paskutinį klausimą pirmame raunde uždavė ponės Stambovano. Man atrodo, atsakiau į viską. E, jūs klausėte. E, tų pačių dalykų, kuriuos uždavė kiti kolegos. Na, jeigu ką praleidau, tai per ateinantį perpininkavimo laikotarpį turėsiu daugybę galimybių šitos klausimus išnagrinėti, tiek dvišalių pagrindų juos aptarti, tiek aptarti juos neformaliuose ir formaliuose susitikimuose. Dabar galėsite užduoti dar vieną klausimų raundą, tad mielai juos atsakysiu. Man atrodo, atsakiau dabar į pirmąjį raundą. Dėkoju už atsakymus, gerbiamas ministrė. Ir dabar norėčiau paprašyti pono Ulrich pasisakyti. Dėkoju, pone Riubi. Dėkoju, ministrė, už jūsų pasisakymą. Jūs esate puikiai pirmininkaujančioje valstybėje, turite puikių iniciatyvų. Man svarbu yra tai, ką jūs sakėte pačioje pradžioje dėl e, smulkaus ir vidutinio verslo kongreso kad jūs norite suorganizuoti tokį kongresą Bratislavoje. Mums būtų labai įdomu išgirsti, e, ar bus kalbama apie smulkaus ir vidinio verslo finansavimą, nes mums tai yra svarbi tema ir e, tai svarbu atsižvelgiant į kitų metų biudžetą. E, pagal 2020 metų horizonto finansinio e, palengvinimo mechanizmą galima būtų paskatinti smulkus ir verslo augimą. Taip pat Erasmus programa jaunų verslininkų e, auginimui yra labai svarbi programa. Ar jūs galite padidinti šitos programos mastą? Taip pat yra programa dėl migrantų verslumo. Tai yra ypatingos svarbos programa. Ir taip pat turime moterų verslumo didinimą stiprinimo programą, kuri e, kurią reikia stiprinti. Ar manote, kad tai galėtų būti temos, kurios būtų aptariamos minėtame kongrese, pirmininkaujant Slovakijai? Ir ar galėtų Slovakija pas, e, pabrėžti šitas temas tam, kad šitos programos kiek įmanoma efektyviau būtų įgyventintos? Ačiū. Dėkoju už Jūsų klausimą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Norėčiau papildomų klausimų užduoti. Atkreipsiu jūsų dėmesį, ministrė, į emisijų prekybos sistemą. Tai yra aplinkosaugos komiteto atsakomybė. Tačiau be abejo, mes jaučiamės atsakingi už Europos Sąjungos pramonę ir smulkų bei vidutinį verslą. Mums svarbu žinoti, kaip išvengti anglės dvideginio nutekėjimo, taip pat e, pramonės e, susitraukimo ir darbo vietų netekimo. Pirmininkavant Slovakijai apie tai vyks diskusijos – ir mums labai įdomu, kaip, jūs, kaip jūsų energetikos pramonė e, žiūri į esamą situaciją, kaip galima būtų išvengti Europos ekonomikos konkurencingumo mažėjimo. Toliau, smulkaus verslo teisės aktas, ponas Riubik prieš keltą minučių tai minėjo, e, galima būtų reiktų įspręsti minėtus sprendimus dėl to, kad tai Europos energetikai taip pat e, svarbus klausimas. Tai yra e, realioji ES ekonomika, ne makroekonomika. Tai yra ES smulkus ir vidinis verslas. Toliau kitas e, klausimas. Kolega iš GUE frakcijos klausė apie energetiką ir apie TTIP dėrybas. Jis minėjo, kad energijos kainos, ypač e, dujų, Junktinėse valstijose yra gerokai mažesnės nei Europos Sąjungoje. Ir būtų labai svarbu prieš baigiant visas tėtip dėrybas atverti JAV sienas suskistintų dujų eksportui. Ir tai priklauso nuo diskusijų tarp Junktinių valstybių ir Europos Sąjungos. Tad galbūt Slovakija galėtų padaryti įtaką, kad greičiau būtų atvertos sienos prieš pradedant atip dėrybas, pabaigiant atip dėrybas. Tai būtų labai svarbu. Jeigu mes atvertume sienas remdamiesi tėtip tarp Junktinių valstybių ir Europos Sąjungos. mes turėdami tokias didelės energijos, tokį didelį energijos kainų skirtumą, turbūt pralaimėtume. Ir tai būtų uh, tikrai didžiulis, didžiulė nelaimė mūsų pramoniai. Ką Jūs galvojate apie tris minėtus mano klausimus? Ar dar kas nors nori pasisakyti? Nematau nieko norinčio pasakyti. Gal ministras norėtų uh, atsakyti į minėtus klausimus ir galiausiai išsakyti savo mm, galutinius pastebėjimus. Ďakujem veľmi pekne e, za ďalšie otázky. Dėkuoju už papildomus klausimus. Ponas Riubik klausė apie konferenciją, kurią organizuosime Bratislavoje. Ji bus skirta smulkiam ir judiniam verslui. Birželio mėnesį bus Slovakijos pirmininkavimas ir norėčiau pabrėžti, kad be abejo visi esate širdingai kviečiami į šitą konferenciją. Ji vyks lapkričio 23-25 dienomis. Užtikrinsiu, kad gautumėte oficialų kvietimą. Konferencijos esmė būtų smulkaus ir verslo atstovų pranešimo patvirtinimas 2015-2016 metų. Taip pat konferencijoje bus skelbiami e, įvairūs smulkaus ir verslo pranešėjų pranešimai ir pateiksime daugiau informacijos iš tos srities Taip pat bus pateiktos konkurencijos tarnybos išvados. Tai bus lapkričio 25-ąją Briuselėje. Klausėte apie finansavimą, ką jūs galvojate, apie, ką mes galvojame apie smulkos ir verslo finansavimą. ES tai padaryti gali daugeliu būdų per 2014-2020 metų laikotarpį, per horizonto 2020 metų E, laikotarpį. Tai yra vienas iš galimų finansavimo šaltinių. Komisija sprendžia šitos klausimus ir kalbėdama apie kapitalo rinką ir panašiai. Slovakija parems visas pastangas, kuriomis sieks palengvinti prieigą smulkiam ir verslui prie lėšų, taip pat ir tarp valstybiniuose santykiuose. Mes dėrėsimės ir pirmininkaujančioji Slovakija taip pat e, spręs rizikos kapitalo klausimą ir stengsis pabaigti e, dialogą apie prospekto reglamentą. Ir e, taip reglamentuos prieigą prie kapitalo rinkų. Tai yra reglamentas, tai yra reglamentas Juveka apie rizikos kapitalą. Ir Bratislavoje vyks formalus finansinių paslaugų darbo grupės sustikimas. Mes darysime viską, ką galime rizikos kapitalo srityje, kad būtų sukurtos geresnės smulkaus ir vidutinio verslo išeimo strategijos. Ponas pirmininkas Buzek uždavė man kelis klausimus. Pasistengsiu juos atsakyti. Dėl emisijų prekybos, prekybos taršos leidimais e, schemos. Kolegos iš aplinkos saugos ir klimato kaitos e, tai, e, darbo grupės stengiasi sukurti sąlygas pereiti prie e, mažai anglės dvideginio išmetančios ir konkurencingos ekonomikos. 2014 m. ministrų taryba prieėmė sprendimą dėl to, kaip sumažinti išmetalų kiekį iki 2030 metų 40 e, e, procentų. Slovakija toliau diskutuos apie emisijų kvotas ir remiantis pasiūlymais, kuriuos pateikė komisija, Slovakija taip pat dėrėsis dėl dviejų papildomų teisės aktų pasiūlymų. Į ATL mm, sektorių bus nu, žodžiu. E, bus atsižvelgta į e, ATL susitarimus ir taip pat siekime užtikrinti vienodas sąlygas e, Europos pramoniai. Ne tik mažinant iš metalų kiekį, tačiau taip pat ir siekiant užtikrinti energetinių reikalavimų laikymasi ir energijos įvairių energijos rušių derinimą. derinimą. Šitas sąlygas reikia patenkinti iki 2030 metų visiems turi būti vienodos sąlygos Europoje ir šita nauja sistema, kaip suvaldyti energetikos, energetinę sąjungą, turi būti sukurta tinkamu laiku. smulkaus verslo teisės aktas yra kitas klausimas. Buvo konsultuojamasi su visuomenė ir buvo peržiūrėta teisinė sąranga smulkiam ir vidiniam verslui. Tai buvo aptarta 2014 m. ministrų taryboje ir gegužę, 2015 m. gegužę. buvo nutarta, kad šita struktūra nebus peržiūrėta, todėl komisija turės dirbti su e, dabartinė sąranga, kuri buvo nustatyta 2011 metais. Pirminkaujančioje Slovakija nustatė kelis prioritetus po e, konsultacijos su visuomenė. E, siekiama pagerinti prieigą prie rizikos kapitalo, taip pat peržiūrėti Europos įmonių tinklą ir didinti įgūdžius, gerinti įgūdžius. Šie prioritetai turi būti gyvendinti praktiškai, nes tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti aukštos kokybės aplinką smulkiam ir vidiniam verslui egzistuoti. Na ir paskutinis klausimas kurį jūs man uždavėte, susijęs su sienų atverimu. Prieš baigiant dėrybas dėl TTIP ir e, prieš įsprendžiant suskistintų dujų eksporto klausimą. E, čia Europoje turime padidinti energetinio saugumo lygmenį ir pritaikyti bet kokias priemonės, kurios padėtų išvengti energijos tiekimo krizių visas tas pastangas reiktų palaikyti. Be abejo, reikia diversifikuoti dujų tiekimą. Todėl reikia naudoti, išnaudoti dabartinį infrastruktūrą kiek įmanoma geriau. Mes turėtume panaudoti ir papildomas priemonės, kurias minėjo komisija, tam, kad galėtume tiekti energiją į tuos regionus, kurie gali nukentėti nuo įvairių krizių. Taip pat manęs klausėte, ar mes sutinkame su tuo, kad rinka būtų atverta dar prieš baigiant dėrybas dėl TTIP. Tai išsamus klausimas. Nenorėčiau susitelkti tik ties e, suskistintojomis dujomis, nes e, kai bus atverta rinka ir bus susidėrėta dėl TTIP sąlygų, e, mes atversime ganėtinai plačią sritį. TTIP tai e, turės e, Europos ekonomikai ir teigiamų dalykų, tačiau gali būti ir tam tikrų trūkumų. Negalime įsirinkti geriausių dalykų. Be abejo, amerikiečiams gal ir mes kažkur sukelsime problemų, viskas priklauso nuo dėrybų. į TTIP reikia atsižvelgti globaliai, kaip į bendrą klausimų paketą. Ačiū. Ačiū, pane ministrė, už apslankymą Europos parlamente. Lauksime tolesnio bendradarbiavimo ir per trialogus, kas bus labai svarbu ir jūsų įtaka situacijai tarybai ir bendros pozicijos taryboje formavimas mus labai svarbus, nes norime baigti kai kurias darybas iki gruodžio mėnesio. Taigi mūsų bendradarbiavimas turėtų būti labai intensyvus ir tikiuosi, kad bus visiškai vaisingas. Labai ačiū už kvietimą apsilankyti ir pas jūs. Ačiū pirmininkė ir aš taip pat lauksiu bendradarbiavimo tarp tarybos ir parlamento. Tokia dasa kaip ir iki šiol. Ir ačiū labai Jums iš anksto už visas idėjas, kokias galėtų pateikti Europos parlamentas. Labai ačiū. Panas ir ponai, periname prie ketvirtojo klausimo. Europos Sąjungos vadovavo pirmininkaujančios tarybos atstovas Roman Breselį, kuris yra atsakingas už transportą, statybą ir regionų plėtrą. Transportas, statybas ir regioninę plėtrą. Iš šių trijų sričių mus labiausiai, aišku, domina galbūt statybų klausimas, nes tai gali būti susiję su telekomunikacijų politika. Puikiai žinome, kad jūs esate atsakingas už telekomunikacijos klausimus. Mums tai yra labai svarbu. Prašom atsisėsti. Sveiki atvykę į Europos parlamentą. Žinoma, statybos reiškia, reiškia, styvos reiškia šildymą ir vėsinimą. Jūsų kolega atsakingas už energetiką susilaukė klausimų apie energetiką. Na, o dabar mes norėtume daugiau sustelkti ties telekomunikacijų politiką telekomunikacijų klausimai, kurios analizuos įtrė komitetas jūsų pirmininkavimo metu ir e, tarptinklinio didmeninės rinkos peržiūra. Tai yra labai svarbus klausimas. Taip pat e, elektroninių komunikacijų reguliavimo sistemos peržiūra. Telekomų paketas, paprastai kalbant. Ir pasiūlymas dėl 470 MHz dažnio juostos panaudojimo sąjungoje. Iš karto noriu pasakyti, kad tarptautinės didmeninės rinkos peržiūra e, atrodo labai svarbus ir skubus klausimas, lygiai taip pat kaip ir energijos srityje dujų tiekimo saugumas. Žvelgiant iš mūsų komiteto pusės tie abu klausimai yra ypač labai svarbus ir skubus. Skubumas čia taip pat labai svarbus. Mes įsivaizduojame, kad daug dokumentus galima baig, būtų baigti pirmininkavant Slovakijai. Abu šios dalykus. Tam, kad mm, nebeliktų tarptinklinio ryšio mokesčio kitų, nuo kitų metų birželio mėnesio. Taigi, prašau, pana ministra, pradėti diskusiją, jūsų jums žodis. Ačiū. Tiesą sakant, jau daug kas, beveik viskas buvo pasakyta apie mūsų tikslus ir prioritetus, na, bet oficialiai dabar ponė pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Labai didelė garbė pristatyti Jums Slovakijos pirmininkavimo prioritetus elektroninių komunikacijų srityje, taip pat ir Galilėjo klausimų. Kaip Jūs įvaizduojate, Liepos pirma diena buvo neįprastas penktadienis. Vietoj to, kad uh, pradėtume savaitgalį vasarą, mes pradėjome pradėti dirbti. Slovakija pirmą kartą perėmė pirmininkavimą taryboje, pirmą kartą. Na, o aplinkybės kupinos iššūkių, nepaisant to, bet mes esame prisirengę prisimti savo atsakomybę ir nukreipti diskusijas tarp valstybių narių per ateinačius šešis mėnesius. Ir bendradarbiaudami su trejato partneriais mes e, lauksime bendradarbiavimo su Europos parlamentu, siekiant stiprinti Europos skaitmininę bendrąją rinką. Po pasisakymo aš taip pat norėsiu išgirsti iš jūsų tai, kas yra svarbu jums. Ir ieškoti būdų, kaip pagerinti mūsų darbą taryboje ir stiprinti mūsų, bendra, bendradarbiavimą, mūsų bendradarbiavimą. Konstruktyvus santykiai tarp mūsų dviejų institucijų, kaip teisės aktų leidėjų, kartu su Europos komisija, kuri yra ES vykdomasis organas, yra šinstinė sąlyga tam, kad pasiektume apčiuodamų rezultatų ir užkirstume kelią fragmentacijai vidaus rinkoje. Tai yra ypač reikalinga po paskutinių politinių įvykių, kurie meta iš, kelia iššūkį patiems ES pagrindams. Nes karalystės referendumo rezultatai rodo, kad ES turi siekti artimesnio ryšio su piliečiais, ji turi būti skaidresnė ir, ir verslo MVI ir piliečių apskritai gyvenimą daryti lengvesniu. Kaip ir minkaujantį valstybę mes esame pasirengę, pasirengę laikyti vairą ateinančius šešis mėnesius, kad pasiektume pozityvių rezultatų ir konkrečiais būdais pagerintume ES piliečių gyvenimą. Artimai bendradarbiaudami su trejato partneriais mes dirbsime įgyvendinant skaitmeninės bendrosios rinkos strategiją kuriai šių metų gegužės sukakom vieneri metai. Šios metinės yra gera proga įvertinti strategijos būseną ir pasirengti e, tolesniam didesniam darbui. Slovakijos Respublika mano, kad skaitmeninė bendroji rinka yra ne tik unikalių galimybė ekonomikai, bet pozityvi darbo atvarkė, atitinkant mūsų bendro Europos projekto tikslus telekomunikacijų ir, ir informacijos visuomenės srityje Slovakijos Respublika džiaugiasi, kad pirminkant Niderlandams buvo patvirtintas bendras požiūris į pasiūlymą dėl 700 MHz dažnio juostos suderinimo. Šis pasiekimas leidžia Slovakijai pradėti dėrybas su Europos parlamentu, siekiant užbaigti rengti šį dokumentą. Šis teisės aktas yra svarbus ne tik rengiantis panaudoti 5G paslaugas, penktos kartos paslaugas, bet taip pat ir išlaikyti mažesnio dažnio, dažnio juostas antžeminiams paslaugoms, skaitant nemokamai televizijai, taip pat radio programoms, ir e, ypatingai specialiai įrangai. Mes e, pripažįstame, kad 20 metų terminas yra labai svarbus, bet taip pat reikia numatyti tam tikrą lankstumą, nes televizijos transliacijų pakeitimai gali kainuoti ir užimti nemažai laiko. Kiek žinau, tarybos ir Europos parlamento nuomonės e, šio klausimo neišsiskiria nekiek Todėl aš tikiuosi, kad e, mūsų bendradarbiavimas bus tinkamas siekiant susitarimo. Slovakija pirmininkavimo metu tai padės pastangos, kad būtų pasiekta maksimali pažanga darybose dėl tarptinklinės didinės rinkos peržiūros. O tai yra išankstinė sąlyga e, panaikinti, panaikinant e, tarptinklinio ryšio mokesčius nuo kitų metų birželio mėnesio. Sėkminga viso to pabaiga bus didžiulis laimėjimas vartotojams ir e, didžiulis žingsnis prie ES kaiminės bendrosios rinkos. Taryba ir parlamentas, kaip du teisės akto leidimai, leidėjai turi sustarti e, iki kitų metų vasario mėnesios, kad e, šis tikslas materializuotųsi. Todėl mes būsim paskliausime jūsų norų ir pasirengimų dėrėtis kaip galima greičiau. Mes kaip galima daugiau pastangų skirsime tam, kad rastume konstruktyvų kompromisą dėl neišspręstų klausimų. Dar vienas svarbus teisės aktas, kuris būtinas tam, kad būtų sukurta skaitinė rinka, yra elektroninių komunikacijų reguliavimo sistemos peržiūra. Šį klausimą komisija turėtų pristatyti po vasaros atostogų. ES telekomunikacijų reglamentų modernizavimas yra būtinas dėl to, kad didėja paslauga, didėja greičio paslaugoms, yra vis dar skirtumų tarp kaimo ir miesto vietovių, atsiranda naujų technologijų pokyčių, naujų e, paslaugų teikėjų. Ir Slovakija pirmininkavimo metu ketina vadovauti politiniai diskusijai dėl peržiūros tam tikrų elementų per telekomų tarybą, kuri įvyks e, gruodžio antrą dieną ir e, padės rengti pagrindus Maltos pirmininkavimui, kad būtų pasiekta pažanga rengiant šį teisės aktą. Na ir pagaliau taip pat noriu paminėti dar vieną sritį, už kurią būsiu atsakingas, tai yra globali navigacijos palidovų sistema GNSS, dar kitaip vadinama Galileo. 2016 metai yra svarbus e, etapas plėtuojant Galilėjo. Šiais metais mes matysime, kaip pradinės tarnybos, kurios teikia Galilėjo signalai, pradedamas teikti, tai taip pat suteik, sutaps ir su Europos kosmoso strategijos patvirtinimu vėliau šiais metais. Kaip pirmininkaujantį valstybę mes esame pasirengę visiškai remti šią strategiją, o tai suteiks bendrą viziją apie ES veiklą kosmose ir būtent GNSS taip pat srityje. Ypač svarbu skatinti naujas investicijas tiekamųjų, tiekmajame sektoriuje, kuris teiktų naudos visuomeniai ir ekonomikai. Todėl noriu patikinti Jūs, kad esame pasirengę dėti toliau bendras pastangas, kad Galilėjo pradėtų e, veikti iki 20 metų. Gerbiami planeto nariai, tokie yra mūsų prioritetai elektroninių komunikacijų srityje ir pasaulinės e, palidovinės navigacijos srityje. Aš tikiuosi jūsų paramos ir esu įstikinęs, kad kartu mes pasieksime gerų rezultatų, naudingų visiems ES priečiams ir lauksime darbo su jumis kartu. Ponas ir ponai, ačiū uždėmesi ir esu pasirengęs išklausyti jūsų klausimų. Labai ačiū. Politinių frakcijų vardu kalbės visų pirma pane Delikastijo, kaip tik telekomo paketo pranešėja. Jie atstovauja EPP frakciją. Prašau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė ministrė. Šioje skaitmeninės transformacijos rytyje mes matome tikrą revoliuciją. Ir čia, tai yra itin svarbus Europos konkurencingumo aspektas. Be to, Europa neturės pakankamai išteklių, kad galėtų pirmauti pasaulinėje rinkoje. Taigi, su tuo siesi kitų svarbių keltas klausimų. Kitų klausimų, kurie būtent siesi su skaitminės sektorius plėtojimu mūsų ekonomikoje. Jūs paminėjote keletą svarbiausių aspektų, kurie jau siesi su jūsų įgaliojimais, tas, kuris jūs dirbsite jums pirmininkaujant. Mes to džiaugiamės. Sveikinu jūsų šalį perimus pirmininkavimą, sveikinu taip pat jūs. Ir norėčiau nu, paminėti vieną dalyką, kuris yra turbūt skubiausias. Vien dėl to, kad e, greitai matau, e, numatytas galtinis terminas dėl dėminės rinkos peržiūros. Ir institucijos yra įsipareigojusios veikti laiku ir Europos priešininkų kitų atveju būtų na, labai prasta situacija, jeigu čia nebus dirbama laiku. 17 metų Liepos vidurys. Iki to laiko labai svarbu, kiek manom, paspartinti procesus, kad būtų galima kuo greičiau sutarti taryboje ir tada pradėti dėrybą su parlamentu. Kitas dalykas, ką aš paminėti, tai telekomunikacijų komunikacijų reglamentavimo pagrindų sistema. Komisija kol kas dar nepatikė šio dokumento, tačiau tai turėtų jau padaryti greitai, turbūt rugsėjo mėnesį. Žinoma, parlamentas turbūt taip pat nebus parengęs opozicijos iki pat metų pabaigos, tačiau tai yra toks klausimas, kuriuo atveju labai daug kas priklauso net ir nuo pirmikačios valstybės. Aš galite tai užtrukti ir ilgiau, bet matėme, kad čia labai svarbus darbas tarp visų pirmininkančių valstybių, tos, kas pirmininkavo, tos, kas pirmininkaus. Nes mes manome, kad iš karto po to, kai komisija išplatins pasiūlymą, turi taryba iš karto pradėti diskusijas, nes kitu atveju nebus įmanoma darybų baigti per, per du metus. Jis gal trukti dar ilgiau. Tai norėčiau labai paraginti ir jūs paprašyti, kad na, dabar vadovaujant jums, prašau, kai tik komisija pristatys pasiūlymą telekomunikacijų e, reguliavimo pagrindų Teisinį aktą pristatys, kuo greičiau pradėtumėte darybas taryboje, nes kitu atveju nei bus įmanoma priimti sprendimo net ir per šią parlamento kadenciją. Tai būtų siubingai blogai. Europai reikia tinkamų laikų gauti tinkamus atsakymus. Ir šis klausimas yra itin svarbus. Labai ačiū. Labai ačiū. O toliau, panas Nušovski. EKR vardu, prašau. Ačiū, ponio pirmininkė. Dėkui už tik tą žodį. Dėkoju, ponė ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį, kad taip greitai atvykote. Dėkoju iš jūsų pristatymą, kad pakalbėjote apie tai, kas vyks Galilėjo srityje, taip pat taptiklinio ryšio srityje, tikrai tai labai svarbus klausimai atimiausiam pusmečiai. Pirmiausia, dėl Galilėjo. Turiu klausimą. jūs pabrėžite Galilėjo svarbą. Ir na, man kilo klausimas. Ar jūs per Slovakijos pirmininkavimą ketinate daugiau dėmesio atkreipti šį klausimą? Pavyzdžiui, mokesčių sistemą arba, tarkim, navigacijos sistemos panaudojimą. visą tai gali paskatinti labiau naudoti Galilėjų, nes juk tai yra visas Europos projektas. Mums reikia daugiau informacijos apie šį klausimą. Ypač tai, daugiau informacijos reikia dabar. Na ir labai bija džiugu, kad kalbėjote apie tarptiklinio ryšio naudojimą pabaigą. Kiek klausimas, ar matote čia ir problemų Ar numatote kokiu nors sunkumu ar problemu, kurios gali kilti? Ar yra kokios grėsmių tam numatytam terminui, 7 metų Liepai? Visi labai tikimės, kad pavyks viską užbaigti iki tos datos. Tačiau kila klausimas, ar gali būti kokių nors kliučių. O jei ne, tai žinoma, tikiuosi, kad sėkmingai dirbsime kartu. Ir Žinote, tęsime darbą. Dėkui. Dėkui. Toliau pane Kalas, skaitmeninės rinkos e, pranešėja Aldė, frakcijos vardu. Ačiū. Turiu labai paprastą klausimą. Kuris taip pat na, atviras klausimas bus. Pramonės ir ekonomikos skatmeninimui reikia geresnių jungčių. Tad kyla klausimas, ką mano Slovakija apie tai. Naujų tinklų teikimas, investicijos į tinklą, tinklo geresnės jungtis, kaip tai galima tai užtikrinti. Dėkui. Labai ačiū. Toliau. Žodžiu taip pat paprašė ponas Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, tai dirbinė priekyba tarp, tarp tiklinių ryšių. Šis klausimas yra itin svarbus. Tai yra svarbus skaitmenės rinkos užbaigimo elementas. Yra labai daug telekomunikacijų įmonių, kurie susima šią paslaugą. Reikia užtikrinti, kad jos veiktų skaidriau, nes teikia paslaugą, kuri rūpi milijonams europiečių. Kėl klausimas, kaip tai geriau užtikrinti. Manau, kad komisijos pasiūlymas ir gerai apgalvotas. Tačiau, kaip manote, galbūt ateityje reikėtų užtikrinti geres, geresnį bendravimą šis rytyje, geresnę sąveiką, labiau įtraukti visas kitas telekomunikacijų įmonės Euro, Europoje, kad ta rinka būtų platesnė. Todėl, kad klausimas yra ryšių juostų harmonizavimas. Labai svarbu, tam, kad būtų galima naudoti 5G ryšį. Kaip manote, ar būtų įmanoma sukurti kokią nors sistemą, kur būtų galima užtikrinti, tarkime, aukcionų vykdymą ar kokią kitą panašią sistemą, kad jie taip įtrauktų visą Europos rinką? ir tuomet aukcijone uždirbtos lėšos galėtų būti perduotos, pavyzdžiui, Europos institucijų bankui ir suteikti paskui finansų ministerijoms kaip nuosavą kapitalą, kuris galėtų būti panaudojamas plėtoti pluoštinį ryšio tinklą, stiklo pluoštų internetą. Kitas klausimas ryšys su Japonija. Mes atsilikame nuo terminų. Bet kaip man bus galima čia plėtoti optinį ryšį. Yra tai, kam patirti girčiau. Ačiū. Dėkuoju, toliau ponė Virkunen. Ačiū ponė pirmininkė, dėkuoju ponė ministrė už pristatymą. Jūs taip pat esate ir transporto ministras, žinau, kad atvyksite taip pat rytoj į transporto komitetą. Tačiau, na, transportas labai svarbus dėmuo, kalbant apie Europos ekonomiką ir vieningą rinką, ir taip pat apie energetikos rinką. Ir žinau, kad komisija rengia Europos transporto dekarbonizavimo komunikatą, kuris bus greitai išplatintas. Aš paklausyti, kaip jūs matote, kaip jūs matote transportą energetikos sąjungoje, kaip tai sės su e, taršos mažinimu ir bei kokias yra verslo galimybės tvaraus ir švaraus transporto srityje Europoje. Ačiū. Dėkui, ponė. Jūs klausimą dabar aš norėčiau dar du klausimus pridėti prie to, kas buvo išsakyta. Pirmiausia, norėčiau paklausti spektro klausimas Europoje išskyrus 700 MHz juostą. Tai yra iš principo labai svarbus klausimas ir yra visiškai akivaizdu, kad valstybės narės na, yra iš esmės nusteikusios prieš bendro europinio spektro plėtojimą. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas. Pramonės platformos kūrimas visoje Europai ir čia galima 2.0 platformą panaudoti. Na, turbūt būtų galima šitą platformą išplėsti įvairioms Europos pramonės šakoms. Ir mums juk reikia konkuruoti su kitais, su, su, su, su pažiūrėjau, JAV, kitais konkurentais, mes turime pasirengti. Ir komitetas rengia klausimų šio klausimu dėl šios platformos ir kaip ją galima panaudoti Europoje. Taigi, kaip jūs šį klausimą vertinate? Pirmiausia, spektro klausimas, bendrai jį vertinant. Ir toliau pramonės platformos kūrimas. Kaip jūs man ketinat dirbti šioje srityje? Tuomet aš paklausiu kolegų, ar dar kas nori paprašyti žodžio? Ne? Tuomet turbūt tai bus visi jums, mūsų klausimai jums. Prašau. Ačiū. Pastengsiu atsakyti. Taip. Pone Del Castelo uždavė klausimą apie tarptiklinio ryšio didmenę prekybą ir suprantame, kad šis dalykas yra greitis tad reiktų užtikrinti desnį greitį. Ir na, mes esame nusiteikę ambicingai, matome, kad mūsų pirkavimas yra puikia proga užbaigti darybas. Supratome, kad užduotis nebus lengva. Sunku bus rasti bendrą sutarimą su visomis valstybėmis. Nes, na, reikia atlikti vairius aspektus. Yra, aišku, mokesčiai skiriasi valstybėse narėse ir tai veikia labai, labai vairiais lygmenimis. Čia ir turizmas aktualus. Tad reikia, sugal, reikia numatyti sąžiningą tarifo lygį, kad būtų priimtas visoms, visoms žaidėjams visose valstybėse narėse. Taigi štai vienas klausimas. Toliau telekomunikacijų reguliacinė sistema. dirbsime taryboje ties šio pasiūlymu ir siekime, siekime sukurti tinkamas sąlygas, kad skaitminės paslaugos galėtų suklistėti. Čia bus pasinaudota ir telekomo taisyklėmis. Ir taip pat atžvelgsime į, į geresnių jungčių poreikius. Na, tiek turbūt pasakyčiau atsakydamas. Žinau, visai viską reikia persvarstyti iš naujo. reikia užtikrinti, kad būtų viena sistema, viena reguliacinė sistema. Visą tai taip pat siejasi ir su dažnio sudarinimo klausimu. Jeigu norime užtikrinti konkurencingumą, jeigu norime išlikti modernus aktyvus, turime su šios dalykus padaryti ir reikia dirbti kuo greičiau, reikia diskusijas pradėti kuo greičiau. Panas Tašinovskis uždavė klausimą. Koks kitas klausimas buvo? Kokia yra didžiausia problema, didžiausia kliūtis dėl tarptinklinio ryšio, kas gali strukdyti? Na taip, taip tikrai yra rimtų nuogastavimų, bet kaip jau sakėmės, bandysime viską tinkamai subalansuoti, kad, kad viena vertus siuntėjai galėtų pakankamai pigiai naudoti šią paslaugą, tai kita vertus, kad buvo taip pat mokesčiai būtų pakankamai dideli, kad gaunantieji paslaugų tiekėjai galėtų pakankamai finansuoti tinklo tiekimo paslaugą. Nėra tai lengva užduotis rasti tą tinkamą balansą, kas tik visams valstybės narėms. Kaip žinote, anksčiau mokesčiai siekia 5 euro centus už megabaitą. Dabar kalbam apie 0,85 euro centų. Taigi dėl to bus derinamasi ir iš ką bus derinama ir tikimės, kad pavyks pasiekti sutarimą. Toliau. Tašinovskio klausimas dėl Galilėjo. Na, Galilėją vertinu kaip galimybę. Tai yra galimybė investicijoms. Taip pat ir GSM ryšio atsiveria galimybės. Atsivė Taip pat teisės ir su kosmoso strategija. Čia galvoju Europos kosmoso strategija. Visą tai galima susijęti. Skytol Slovakija veikia sistema, tai yra taip pat geras pavyzdys, kaip tai galima panaudoti transporte. Kokiu dar klausimų užduota? Taip, apie tarptiklinį ryšį jau kalbėjau. Toliau, ponė Kalas uždavė klausimą apie investicijas. Na taip, aukš... E, dėl greičio tinklams reikės investicijų, tačiau būtina tiesiog įtraukti visas rytis tose šalise, taip pat, na, tai, tai nėra pasirinkimo gali klausimas, tai padaryti būtina, reikia užtikrinti 5G ryšį pramoniai, taip pat e, autonominiams automobiliams, varantiniams automobiliams, tai tikrai būtinas dalykas, kurį būtina gyveninti. Kas toliau? Toliau anglės vartojimo mažinimas. Man tai yra pati įdomiausia tema transportas srityje. Tai taip pat yra vienas prioritetų. Ne, galbūt ne viskas jėsi su šio komiteto darbu, tačiau anglės vartojimo mažinimas yra labai svarbi užduotis ateičiai. kiek 70 procentų emisijų e, yra iš transporto sektoriaus. Tad labai daug dėmesio bus skiriama aviacijai, anglės mažinimo, naudojimo mažinimo aviacijai srityje, taip pat laivyboje. Daug ką galime čia padaryti. Taip pat įskaitant ir tai, kad reikia motivuoti gyventojus, kad jie mažiau naudotų automobilius, naudotų kitas transporto priemonės, pavyzdžiui, traukinius daugiau naudotų. Dviračių dažniau važiuotų, bet, bet užuot važiavo automobiliu. Toliau. Taip pat e-mobilumas yra svarbus dalykas. Tai turėtų paskatinti taip pat e, gyventojus perėti prie mobilumo. Aišku, aišku, pokyčiai gali būti sunkus, reikia ypačius pakeisti. Aš tai labai gerai suprantu. Nes pavyzdžiui, tarkime, BMW automobilis gali būti ir įvaizdžio dalimi, kai toms kiekvienas alternatyvios priemonės galbūt netrodo tokios taip gerai pristančiai prie tavo įvaizdžio, tad reikia keisti požiūrį į tai. Tikrai, tikrai daug galim padaryti anglės tam mažinimo srityje transporte. Ačiū. What was the question? yeah, what, was, what are our plans regarding the debate on online? Um, e, dėl uh, internetinių platformų bendradarbiavimo mm, ekonomikai. Uh, Be abejo, mes e, palaikome jas, tai turi būti tradiciniai verslo ir verslo, be verslo, bei kliento santykiai. Ir mes e, pasisakome už naujoviškus būdus, kaip ieškoti produktų ir paslaugų. Uh, yra, e, jie turi tikrai daug ekonominio potencialo. Tačiau taip pat manome, kad yra visai teisėta užduoti klausimus dėl to, kaip e, apsaugoti klientus, kaip surinkti duomenis, ar e, klientai turi būti atsakingi už nelegalų turinį ir panašiai. Mes taip pat aptarsime internetinės e, platformas per ministrų tarybą, kuri, telekomunikacijų ministrų tarybą, kuri vyks gruodžio antrąją. Ko klausė Jugos? Ar Slovakija yra pasirengusi paspartinti visą taryba greičiau priimti Europos e, dažnio juostos politiką. Mes turime 700 MHz dažnio juostą, kurią labai palaikome, tačiau koks yra bendras požiūris, tai nėra lengva. Klausimas tik tai atsakė, ar esate pasirengę ar ne. Taip ar ne, galbūt to ir pakaks. Taip esame pasirengę. Tai yra besąlyginė sąlyga. Europos parlamentui, tai yra labai svarbu, visas telekomunikacijų paketas. Taigi labai dėkoju už tai, dėkoju už atsakymus ir labai dėkoju už jūsų įsitraukimą. Mes norime palinkėti jums visokio pasiekmės per pirmininkavimą. E, rytoj ir poryt aš būsiu Bratislavoje. Labai svarbu, kad mes visi būtume Slovakijoje, kaip pirmininkauja Slovakija. Pirmą kartą važiuoju Liepą, antrą rugsėjį, o visa kita priklausys nuo to, kada pakviesite. Visų keriopos sėkmės, kitą kartą pasimatysime Europos parlamente. Dėkoju suteiktą galimybę. Eh, Gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Ir dabar penktasis mūsų darbo atvarkės klausimas - ES suskistintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija. E, taigi, suskistintų dujų strategija ES. Tai yra mūsų dujų paketas, e, žiemos paketas ir, kaip žinote, Mūsų kolega, kuris yra atsakingas, kuris yra pranešėjas, yra Andras Gjurk ir siūlome jam dabar pasisakyti. Dėkoju kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti visiems kolegoms pateikusiems e, pakeitimus ir prisidėjusiems prie šito pranešimo rengimo. Aš gavau 265 pakeitimus. Ir šie pakeitimai atspindi daugybę nuomonių, tačiau bet kokiu atveju jie turbūt, jų tikrai turbūt nėra per daug. Manau, kad e, su jūsų indėliu mes parengsime išsamų pranešimą ir sukursime kartu labai išsamę struktūrą. Dirbdama su šita tema, aš turėjau omenyje tris principus e, - dėmesys, pusiausvėra ir atstovavimas. Aš e, norėjau, kad šitas E, pranešimas būtų sukoncentruotas į e, dujų strategijos ir skistinių dujų saugojimo strategiją. Manau, kad mes turėtume apriepti visus įmanomus aspektus ir neturėtume painioti savo vaidmens. Mes negalė, ne, neturėtume kvesionuoti energetikos sąjungos rezoliucijų ir iš anksto neturėtume aptarinėti visų smulkių detalių. Kitas mano princesas buvo išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tiek geografinę, tiek turinio. Šita strategija yra be abejo svarbesnė kai kurioms valstybėms narėms. Kai kurios valstybės narės turi tris suskistintų dujų regas, e, re, e, perdirbimo terminalų. Ir tai yra e, sprendimas, kuris galėtų visus patenkinti. Taip pat labai svarbus, svarbi yra pusiausvėra, kokia yra uh, E, kokie yra mūsų tikslai. Energetinė sąjunga turi tris tikslus. Turime užtikrinti e, saugų tiekimą, skatinti tvarumą ir e, konkurencingumą už prieinamą kainą. Visi trys tikslai turi būti atspindėti, kad pranešimas būtų prasmingas. Mano trečias principas buvo užtikrinti kad šitas pranešimas atspindėtų visą parlamento visumą ir mm, kiekviena frakcija pateikė kompromisinių pakeitimų, aš norėjau atspindėti kiek įmanoma daugiau pakeitimų ir galiausiai turbūt mano kompromisinėme pasiūlyme bus vienas trečdalis pakeitimų. Aš tikiuosi, kad šitas pranešimas sulauks plačios parlamento paramos. Mano nuomonė šitie trys e, tikslai yra tarpusavyje susiję. Šitas pranešimas gali sulaukti plačios paramos tik tai, jeigu bus e, subalansuotas. Uh, ir koncentruotas. Mes e, turime užtikrinti, kad parlamento balsas būtų girdimas ir tai gali būti tik tada, kai jis bus vieningas. Visi mūsų suinteresuoti asmenys rimtai tai pasižiūrės tik tais tada, jeigu Europos parlamentas kalbės vienu balsu. Taigi, kolegos, labai dėkoju už jūsų indėlį ir ypač noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir labai lauksiu mūsų bendro darbo. Ačiū. Dėkoju, kolega, už pastabas. Ir dabar periname prie šešėlinių pranešėjų. Socialdemokratai, Flavijos Ano e, e, NATO. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė. Aš noriu padėkoti pranešėjui Andrėjas Georg. Jis pats sakė, kad jis atviras kompromisui. Noriu padėkoti jam. Esu tikras, kad kad plačia, didelė dauguma bus priimta šitas bus, kad, kad šitas pranešimas bus palaikytas didelės daugumos. Labai svarbu kalbėti apie pakeitimus. Aš manau, kad dėl vieno dalyko galime susitarti. Dėl ilgalaikių um, anglės dvideginio išmetimo mažinimo tikslų. Svarbu, kad mes, sumaž... sum... kad mes sumažintume savo priklausomumą nuo iškastinio kūro e, trumpalaikėje ir ilgalaikėje ir vidutinės trukmės perspektyvoje ir turime pasiekti 2015 metų tikslus. Taip pat turime optimaliai panaudoti dabartinę infrastruktūrą. Nebejojame tuo, kad mūsų šiandienos turimos e, priemonės yra nepakankamai išnaudojamos. Ir mes turime skatinti pakartotinį panaudojimą ne tik žiūrint iš nacionalinės pozicijos, bet ir iš regioninės. Ir aš manau, kad tai padėtų mums pabaigti visą energetinės e, e, sąjungą. Tai labai svarbu rytų ir e, vakarų koridoriams ir šiaurės pietų koridoriams, kurie turi užtikrinti, kad suskistintų dujų e, suskistintos dujos e, pasiektų didesnės rizikos šalis. Kai kalbame apie suskistintų dujų panaudojimą kaip alternatyvų e, kūrą transporte, e, manau, kad yra susitarta dėl galimybių, kurias pasiūlo šis kuras palyginus su taršesniais šaltiniais. Be abejo, neturėtume nuverdinti ir atsinaujinančių energijos šaltinių. Norėčiau priminti visiems, kad metanas yra e, šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios turi žalingą poveikį. Tad mes turime to nepamiršti. Turi būti atliktas tyrimas kad metanas, neatsidu, turime užtikrinti, kad metanas nepatektų į orą. Tačiau be abejo, turbūt pranešime apie tai kalbama. O dėl mano iškeltos minties pranešėjas sakė, kad jis atviras kompromisams ir esu tikras, kad galutinis rezultatas bus e, pranešimas, kurį, kurio, kurį palaikys dauguma parlamento narių. Toliau EKR kolega Tošinovski. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už e, gerbamo kolegos Gerk pirmąjį projektą. Man jis atrodo labai geras ir gera, geras atskaitos taškas visai diskusijai. Taip pat e, pritariu tam, ką jūs sakėte pačioje pradžioje pasistengta, kad šitame pranešime iš tikrųjų būtų kalbama tik tai apie suskistintas dujas ir to prioritetus. Ir svarbu, kad būtų išlaikyti e, mūsų prioritetai ir kad e, tai būtų ats, kad, kad šitas pranešimas atspindėtų ir kitus pranešimus, kurie a, e, apima susijusias temas. Taip pat e, šitas klausimas e, nagrinėja ir kitus punktus, kurie yra labai svarbus. E, labai dažnai atsitinka taip, kad mes prie pranešimo prikaminame daugelį kitų problemų. Aš manau, kad būtų labai svarbu, jog vis, visoje Europoje suskistintos dujos būtų prieinamos ir kad turėtume ne tik e, keliolika terminalų. Svarbu, kad e, suskistintos dujos patenkintų mūsų energetinės sąjungos e, tikslus ir būtų užtikrintas dujų tiekimo saugumas. Žinome, kad dujų tiekimas buvo uh, apribotas, tačiau mums reikia užtikrinti visos dujų sistemos stabilumą. Tad mums reikia daugiau prieigos terminalų, o tai galime daryti turėdami suskistintas dujas. Tada mes galime užsitikrinti savo nepriklausomumą e, labai svarbu vertinti šitos punktus. Aš labai dėkoju už tą diskusiją, kuri vyko tarp šešėlinių pranešėjų. Ji buvo labai gera. Aš labai vertinu ponio Georg požiūrį ir aš džiaugiuosi mūsų bendradarbiavimu. Dėkoju, kolega. Kitas kalbėtas Aldės vardu, ponia Karolina Punselt. Punset. Jie jau mūsų, jie, mūsų komiteto narė yra jau tris mėnesius. Ačiū. Labai mm, ačiū. Pirmiausia, kaip ir kiti šešėliniai pranešėjai, noriu padėkoti panui Gijork už konstruktyvumą ir norą įtraukti įvairias idėjas ir nuomonės, nes jų būtų įvairių. Taigi dėkoju jam už tai, nes tai buvo tikrai nelengva. Ale frakcijos vardu noriu jam už tai padėkoti. Manau, kad ypač svarbu tai, kad turime platų susitarimą, daugumos susitarimą Taip, norime pasiūsti aiškiai signalą komisijai, kad nekartotume praeities klaidų, kalbant apie dujų vartojimą, nes praeitie buvo padarytos didžiulės investicijos, investuotos viešusios lėšų į infrastruktūrą, bet tuos investicijos nebuvo veiksmingos. Komisija turi atlikti vartojimo vertinimus, objektyvius vertinimus, kurios turi parengti nepriklausomos organizacijos. Manau, kad plašiai dėl to sutarė visos politinės frakcijos. Taip pat labai svarbu, kaip minėjo prieš tai kolega, kad gamtinės dujos neturi būti kliūtis naudoti atsinaujančius šaltinius. Aišku, dujos bus naudojamas, tačiau mes norime teikti pirmenybę taip pat ir atsinaujinantiems šaltiniams, nes tai yra svarbu klimato kaitos ir kovos klimato kaita prasme. Kitas dalykas, dėl ko yra sutarimas, tačiau mano frakcija bandys prisidėti prie kompromiso rengimo, tai yra metano emisijos, pona Zanonato tai minėjo taip pat. Europos Sąjunga negali vengti savo atsakomybės šioje srityje, nes Europa yra vienas didžiausių tokių dujų vartotojas ir importuotojas metano emisijos 80 kartų žalingesnės negu CO2. Metanas problema ne e, emisijas, už emisijas atsakingai šaliai, bet daugiau visoms kitoms. Kai mes importuojame medieną, mes norime garantuoti tvarumą tose šalise, kur mediena medžiai kertami. Taip pat, kai kalbame apie dujų gavybą, mes taip pat norime tvarumo garantijų. Todėl mes stengsimės pateikti pakeitimą pagrįstą konsensusu, kad galima būtų siekti maksimaliai sumažinti metano emisijas dujas išgaunančiose šalyse, nebūtinai tai turi būti uh, privaloma, bet norime prašyti valstybių narių taikyti tokias garantijas importuojant e, dujas. Ačiū. Toliau žaliųjų atstovas Jakob Daliundė, kuris pakeitė poną Eriksoną prieš porą savaičių. Kaip suprantu, jūs taip pat iš Švedijos, ar ne? Ir mūsų kolega yra dar vienas e, vyriausybės narys iš Eitrio komiteto, buvęs kolega ne, jau nebesuskaičiuoju, kiek tų vyriausybės narių yra. Aš prarandame savo narius, kurie ne, išvyksta dirbti vyriausybėje. Jūsų ateitis turbūt taip pat laukia vyriausybėje. Tikiuosi, ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešiai už tam tikrą pažangą rengiant šį pranešimą, nors žvelgiant iš mūsų perspektyvos dar reikia toli nueiti. Keturi dalykai. Pirmiausia, ši strategija net turi egzistuoti vakume, o kontekste, o tas kontekstas yra platesni, platesni klimato ir energetikos prioritetai Europos Sąjungoje. Todėl čia reikia e, daug dėmesio skirti paklausos mažingui, energijos efektyvumui ir e, išeimo strategijai iš dujų e, srities. Tai yra svarbu per tai vertinti šią politiką ir investicijas infrastruktūrą. Antra, turime pripažinti esamas dujų paklausos tendencijas. Dabartiniai e, plėtojos plėtros planai ir infrastruktūros yra susijęs su didėjančia paklausa, tačiau šiuo metu dujų vartojamas Europoje krenta. Pagal dabartinę suskaitintų dujų importo pajėgumą jau galima 50 procentų dujų importo tokio užtikrinti. Ir ta infrastruktūra nepakankamai panaudojama dėl sėkmingo energijos veiksmingumo ir atsinaujančių šaltinių politikos įgyvendinimo ir 30 metų tikslų įgyvendinimo mažėjančių dujų paklausos tendencija didės, tai reikia pabrėžti pranešime. Trečia, mums reikia geresnės paklausos analizės, kaip jau prašė audito rūmai ir kiti tyrimai komisija turi peržiūrėti savo analizę dėl dujų paklausos taip pat įvertinti riziką ir poreikius, remiantis realią paklausą, skaitant e, atsinaujančių šaltinius. Na ir ketvirta, mums reikia geresnių formuluoti dėl metano nutekėjimo. Dujos yra iškastinis kuras, kuris išmeta per savo gyvybės gyvenimo ciklą nemažai metano, o metanas e, sukelia ir klimato tai šilimą dar daugiau negu CO2, taigi dujos negali būti laikomos kaip mažo CO2 išmetimo energijos šaltinės. Mes žinome, kad e, skystoms gamtinės dujos daugiausia bus vežamos iš Šiaurės Amerikos, kur, didel, daug, kur naudojamas e, skaldimas išgaunant jas. Todėl reikia daugiau tyrimų apie tai, kokį poveikį e, dujų gavyba daro šiltnamio dujų išmetimui. Ačiū, ar dar kas nors nori, pane Bermecho? GUE frakcijos vardu, taip? Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti ponos Ilikiočio vardu, jis negalėjo atvykti šiandien į posėdį. Europa neturėtų palikti dujų strategijos e, rinkos rankose. Rinka arba energijos oligopolija gali suplanuoti savo, planu, planuoja savo išteklius, remdamasi savo interesais, tai jau matome e, realiai. Pavyzdžiui, Kipre ar Ispanijoje, kur dujos nusipelno didelio dėmesio iš spekuliuotojų pusės. Ir perdirbimo, dujų perdirbimo gamyklos ir e, nusipelno dėmesio Ispanijoje, kitose vietose kartais e, dujų gamyklos statomos e, tiesiog gamtinėse parkuose. Suskistintos gamtinės dujos, jų gavyba reiškia, kad bus daugiau naudojama e, skaldimo, pavyzdžiui, importuojant iš JAV. Mums e, reikia užtikrinti, kad ta energija būtų demokratiška ir suvereni. Ir tie dalykai nebūtinai sudera su energijos rinka. Tokius dalykus reikia pabrėžti pranešime taip pat. Ačiū, ponė. Toliau visų kit, likusių komiteto narių vardų, pana Plėr Kastilijans e, Vera. Ačiū už tokią garbę. Aš kalbėsim tą kalbą. Ačiū, noriu pirmiausia padėkoti kolegai Girk už jo darbą. Tai pripažįsta visų politinių frakcijų šešėliniai pranešėjai. Jau pačioje savo pasisakymo pradžioje jis pasakė šį beitą, kas yra labai svarbu fundamentaliai, kad tai bus sutelktas ir subalansuotas pranešimas. Šiais principais jis remiasi rengėsi, remiasi rengiant šį pranešimą. Tie principai turėtų būti svarbus visiems pranešimams kaip jis sakė, šis pranešimas negali būti kalėdų eglutė, kur pakabini visus norus ir troškimus, kur, kuriuos pateikė visi, nes galiausiai neaišku bus, neaiškiai bus pranešimo prasme. Turime daug pavyzdžių, kai taip yra atsitikę anksčiau. Ir aš manau, kad dėl to piliečiai, kurias atstovaujame ir skundžiasi, kartais būna kyla tokia sumaišti dėl tokių dalykų. Ir pranešime norime pasakyti, kad SGD gali padėti mums diversifikuoti tiekimą tvariai ir tai gali padėti sumažinti priklausomybę esančią šiandien. Europoje yra tokia monopriklausomybė įvairiose sąjungos šalyse. Taigi jeigu suskaisintas gamtinės dujas laikysime e, tikimo šaltinių diversifikavimo galimybę, kad būtų mažesnė priklausomybė nuo tiekiamų dujų. Norėčiau pakalbėti apie du dalykus, konkrečius dalykus. Pranešimas yra artimai susijęs su kitais dalykais, kuriuos svarstame ir mums reikia pabrėžti e, jungčių tarp valstybių narių būtinybę. Tai yra įtraukti kurios pakeitimus, nes tos jungtis būtinos tam, kad galėtume diversifikuoti tiekimą. Toliau vienas dalykas, kuris buvo minėtas kolegų anksčiau, turime optimizuoti esamos infrastruktūros panaudojimą ir turime būti labai atsargus dėl bet kokių naujų investicijų. nes nenorime sukurti perteklinių saugojimo e, pajėgumų. Reikia panaudoti tai, ką turime, panaudoti tinkamai esamą infrastruktūrą ir vien tik, tai, vien tik tai tada, kai išlaidų ir naudos analizė aiškiai parodys, kad reikia naujų infrastruktūros objektų, tuomet reikia jiems skirti naujas investicijas. Labai ačiū, aš manau, kad galiausiai mums pavyks suformuoti bendrą parlamento poziciją šiuo klausimu. Na ir mes e, pritarė tam, pritarėme tam, kad būtų pabrėžta būtinybė diversifikuotis, vengti priklausomybės nuo iš išorės tiekiamų dujų ir, aišku, mes pritartume tokiams pozicijoms. Labai ačiū. Toliau. Komisijos vardu. Energijos direktorato atstovas, ponas Matijo. Krajer. Atsiprašau, jeigu netinkamai ištariau jūsų pavardą. Labai ačiū, ponia Buzakai, gerbiami nariai, labai ačiū už gerą bendradavimą šio pranešimo rengimo metu. Mes visiškai ta, pritarėme svarbiausiams pranešimo išvadoms ir jas atsižvelgsime tolesnėme darbe, būtent dėl diversifikacijos, e, SGD vaidmens diversifikuojant tiekimą ir gernant tiekimo saugumą, kaip pasakė keli iš jūsų. E, ką tik labai svarbu rasti tinkamą balansą ir užtikrinti tvarumą. Mums reikia įsivaizduoti SGD bendroje dujų darbo atvarkėje. Kalbant apie klimato ir energetikos, energetikos tikslus, mes siekime 30 ir 50 metų tikslų perimo prie mažai CO2 išmetančios energijos e, ekonomikos. Aišku, kad 30 ir 50 metais dujų paklausa sumažės, tačiau mažėjant importui taip pat e, mažėja gavyba ir e, Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad mums nepavyks e, atsisakyti e, visiškai e, nemenkos dujų dalies importo. Reikia užtikrinti bet kokiu atveju, kad suskisnės dujas nebūtų laikomos kliūtimi kitiems šaltiniams. Tai yra papildantis šaltinis prie atsinaujinančios energijos, tai yra mažiausiai teršantis kuras, todėl turime atsargiai žiūrėti į tai, kad metano nutekėjimas atsirandantis išgaunant ar pervežant dujas, dujas suskistinant gamtinės dujas šiuo atveju nebūtų pamirštas, reikia su kitais reguliuotojas ir kitomis dujų bendrovėmis dirbti, kad tai būtų žiūrima rimtai. Kaip jau buvo sakyta, vidaus rinkoje turime užtikrinti, kad būtų nepamirštas dujų veiksmingumas ir prieinamumas. Nenorime papildomų investicijų, kurios viršijo tų griežtą minimumą, sujungiant esamą infrastruktūrą. Turime pasikliauti tuo, ką turime jau, ypač atsižvelgiant į tą faktą, kad Per ilgas ilgą laikotarpį dujų paklausa toliau mažės dėl energijos taupimo priemonių, todėl nepasteisintų dabar didelės investicijos, pavyzdžiui, kuriant suskisnių gamtinių dujų terminalą kiekvienoje valstybėje narėje. Tiesiog reikia pasižiūrėti, kas yra tikrai grinai būtina ir nu, parūpinti jungtis ir saugojimo e, į pajėgumus. Mes taip pat turime dirbti su išorės partneriais, kaip minėta, Australija taip pat yra labai svarbių partnerių ir Arabų pusiasalyje, Afrikoje. kurio eksportuoja ir eksportuoja suskaitinę dujas. Ir mes džiaugiamės bendradarbiavimu su jūs rengiant šį pranešimą. Ir tikėsimės dirbti toliau. Reikia siekti, kad e, tas e, įvairių projektų valstybės narėse sujungimas iš tikrųjų įvyktų. Labai ačiū. Labai ačiū už jūsų pasisakymą, už tikrą šeštą komisijos poziciją. Kaip suprantu, investicijų daug nebus, ar ne? Taip bendrai vertinant. Na gerai. O, suteiksiu dabar žodį pranešėjai. Ponas Girk, jūsų nuomonė, prašau. Labai ačiū. Baigdamas, tik tais labai trumpai norėčiau padėkoti. Padėkoti kolegoms už vertingas pastabas. Gal tai, ką šiandieną išgirdau ir taip pat tu galvo, kaip sėkmingai bendravom per pirmą šiandienį panašiausią posėdį. Tikrai tikiu, kad galime parinkti gerą kompromisą. Ir kaip jau sakiau, manau, kad labai svarbu kuo daugiau paramos laukti šiam pasiūlymui, nes manau, kad jeigu kalbėsime vienu balsu, tikrai galėsime paveikti šio labai svarbaus energetikos politikos lauko ateitį. Dėkui. Dėkoju. Dėkoju už pristatymą, dėkoju taip pat ir nuomonę, taip pat dėkoju visiems už šią diskusijas. Dėkoju ir komisijos atstovui. Rytoj ryte nuo 9 ryto vyks koordinatorių posėdis. 10 val. prieisime balsuoti. Taigi 10 val. Sutiksime su visais, o koordinatoriai ateina nuo 9. Visiems labai ačiū, iki rytojaus.